meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiamo, gerbiami ponios ir ponai, mėly kolegos. Prašyčiau pamažu užimti savo vietas. Pradėsime dabar jau Teisės reikalų komiteto posėdį arba pratesime, kad ir kaip nepažiūrėsi. Ir pirmiausia, Turiu pateikti keltą pranešimų dėl vadovatorių posėdžio. Nusprendėme, kad kolegė Regner bus pranešėja moterų kvotos klausimų. Moterų kvotos e, nevykdomų direktorių litmenių. Ir taip pat paskirime pranešėją dėl 96-71 direktyvos įgyvendinimo. Čia kalbama apie darbuotojų komandiravimą paslaugų teikimo srityje. Toliau Stojano ir Uspaskicho bylos ar atvejai. E, Baigiamos spręsti tas klausimas jau vien dėl to, kad šie parlamento nariai buvo pasitraukę iš parlamento. Toliau dar patvirtinome tai, kad šiandieną svarstysime klausimą dėl teisinio pagrindo vienam komisijos pasiūlymui dėl sukčiavimo ir, ir finansinių interesų ES. Čia viskas vyks dar šiandieną posėdžio metu. Toliau nusprendėme, kad vidaus reikalų komiteto formaliai paprašysime atsiųsti savo narius, atstovus į sustikimą su komisijos nare Reding, kalbėsime apie Stokholmo programą. Taip pat paprašysime pradėti procedūrą pagal 51 straipsnį dėl vidro laikotarpio peržiūros Stokholmo programos. O dėl moterų kvotos taip pat prašysime dirbti pagal 51 straipsnį, kad galėtumėm tos klausimus nagrinėti kartu su moterų teisų ir lygių galimybių komitetu. Tiesa, nusprendėme, kad e, komitetas neprašys e, nuomonės raštu dėl patentų, kadangi jau vakar pakankamai išsamei padiskutavome tuo klausimu. O dar prašysime leidimo surenkti 2013 m. vasario mėnesį klausimus dėl kolektyvinių teisių valdymo. Tai tiek pranešimų turėčiau dabar. Visi kiti klausimai susijęs su pranešėjų paskirimais yra nukelti, atidėti kitam koordinatorių posėdžiui, kadangi buvo dar ir kitų reikalų spręstinų. Taigi tiek apie vakar vykusį koordinatorių posėdį. Ir dabar einame prie balsavimo. Pirmiausiai 12 darbo tvarkės punktas. Balsavimas dėl kolegos Baldasarė pranešimo koncesijos sutarčių skirimas. Nežinau, ar kolega Baldasarė norėtų dar ką nors papildomai paaiškinti. Jeigu ne, tada galim iš karto pereiti prie balsavimo. Puiku. Kolegė Kasteks dar prašė kaip šešėlinė pranešėja socialdemokratų žodžio. Pone pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau Jūs informuoti, kad nesant pono Berlingerio, aš uh, atstovausiu balsavimo sąrašų, duosiu signalus, kaip balsuoti. Taip pat e, buvo paprašyta, kad aš atsiimčiau visą eilę pakeitimų. 60, 60, 71, 73, 77, 80, 90. 91, 92, 93, 94 ir 95. Taigi tokia bus balsavimo tvarka. Herzlichen Dank. Ačiū. Taryb, mūsų sekretariatas viską kruopščiai pasižymėjo ir atkreips mano dėmesį į tai, jeigu ką nors praleisiu balsavimo metu. Taigi dabar Einame prie 49 pakeitimo, kurį siūlo ponė Reigner. Jis siūlo atmesti visą komisijos pasiūlymą. Taigi pirmiausia, dėl to balsuosime. Kas už, prašome iškelti rankas. Kas prieš? Daugiau balsų prieš atmesta. Dabar 78 ponios Kasteks pakeitimas. Kas už? Prašom kelti rankas. Kas prieš? Priimta. Dabar 79 ponios Kasteks pakeitimas, kas už, vėlgi kelkite rankas, kas prieš, daugiau balsų prieš atmesta. Dabar 80, bet dėl jo nebebalsuojame. 81 taip pat atkrenta. Pirmas kompromisas. Dėl jo turim balsuoti. Kas už, kelkite rankas, prieš priimta. Dabar 82, nebereikia balsuoti. Pono Busoj, pakeitimas 83. Kas už, kas prieš. Elektroniškai pasitikrinsime. Nebuvo aiškiai matyti. 83 pakeitimas, ponas Busoj, autorius. Trūksta dar dviejų. Palauksime šiek tiek. Dviejų trūksta, ne tik ponios Kasteks. Aštuoniolika atiduota balsų, bet devyniolika kortelių. Ar kas nors pamiršo kortelę? Visi balsavote, taip? Gerai, tada balsavimas baigiamas. Dabar jau tikrai labai aiškus rezultatas, 16 už 2 prieš. Dabar 84 pakeitimas, autorė kas teks, kas už, prieš atmesta. Šeštas kompromisas už prieš priimta. Susilaikymų taip pat buvo. Dabar 86 ponios Kasteks, bet irgi nebereikia balsuoti. 87 irgi patenka į tą pačią grupę. 90 atsiimtas. 91, 2, 3, 4, 5 atsiimti. Balsuojame dėl 96. Atsiprašau, 90 neatsiimtas. Also wird 90 abgestimmt. 90, wer dafür 90 ist, den bitte ich um das Handzeichen. Balsuojam tada dėl 90, kas už, prieš, daugiau balsų, prieš, atmesta. Dabar mano sąraše 96 pakeitimas, kas už, prieš, dar kartą, kas už, dėl 96, kas prieš, priimta. 16 už, prieš, priimta. 96. Tai yra 98 pasitaiso pirmininkas. Kas už? 98. Prieš. Elektroniniu būdu tikrinsimės dėl 98. Ar visi tikrai balsavote? Tada baigiam balsavimą 19. Dabar jau. Tai baigiam dabar. 13 prieš balsavote, 6 už atmesta. Tada 101 dabar pakeitimas, panos Kasteks, kas už prieš. Kaip sakėt? Pirmiausia, šimtasis. 100, 100 fällt und 99 fällt auch. Šimtasis atkrenta, 99 atkrenta pagal mano sąrašą ir tada kitas, dėl kurio turim balsuoti, 101. Taigi kas už? Prieš atmesta. 102 už prieš atmesta. 103 už prieš atmesta. 17 už prieš priimtas. Antras kompromisas, kas už, prieš, priimta. Verčiam puslapį. 107 kas teks pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 104, dėl jo nebebalsuojame, 120 dabar kas už, prieš, atmesta. 121 už, prieš, atmesta Atmesta. 122 už. Prieš. Atmesta. 123 už. Prieš. Atmesta. 124 už. Prieš. Reikės tikrintis elektroniniu būdu. Dar kartą elektroninis balsavimas dėl 124 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Vos, vos buvo pasiekta persvara prieš. 10 balsų prieš, 9 už. 125 dabar kas už. Sakyčiau, tokia pati dauguma, bet irgi pasitikrinkime geriau, kadangi ne visai aiškiai kelti rankas. Balsuojame elektroniniu būdu 125. Dabar jau 19 balsų. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Taigi tas pats rezultatas 9 už, 10 prieš atmesta. 126. Kas už, prieš, daugiau prieš, atmesta. 127 už, prieš ir vėl atmesta. 128 už, prieš, atmesta. 129 už, prieš, atmesta. Daugiau balsų prieš atmesta. 130 už. Prieš. Atmesta. 131 už. Prieš. Irgi, sakyčiau, daugiau balsų prieš, bet pasitikrinsime elektroniniu būdu. Būdu dėl 131 balsuojame. 131. 13 prieš 6 už vis dėlto gana aiškus rezultatas. Dabar 132 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 133 už, prieš, atmesta. 134 už, prieš, atmesta. 135 už, prieš, atmesta. 136 už, prieš, atmesta. 137 už, prieš, atmesta priimta. 138 už, prieš, atmesta. 139 už, prieš, atmesta. 140, 141 ir visi kiti toliau tam sąraše identiški, kas už, prieš, priimta. Šimtas keturiasdešimt ketvirtas už, prieš elektroniniu būdu pasitikrinsime 141 dėl 144. Elf dagegen, acht dafür abgelehnt. 8 už, 11 prieš atmesta, 145 už, prieš priimta, 146 už, prieš atmesta, 147 už, prieš priimta, 148 už, prieš, priimta. 149 už, prieš, priimta. 150 už, prieš, atmesta. 151 už, prieš, priimta. 152 už, prieš, priimta. 24 už, prieš elektroninis balsavimas dėl 24. Dešimt už, devyni prieš, priimta. 153 atsiimtas, 154 kas už, prieš, atmesta. 155 už, prieš, Atmesta. 156 už. Prieš. Atmesta. 25 už. Prieš. Priimta. 157 už. Prieš. Atmesta. 126 už. Prieš. Priimta. 27 už. Prieš. Priimta. 28 už. Prieš priimta. 29 už, prieš, priimta. 30 už, prieš, nebuvo aiškus rezultatas, balsuojame elektroniniu būdu dėl 30. dreizehn dafür sechs dagegen das war dann doch wieder eindeutig. 13 už 6 prieš vis dėlto vienareikšmiškas rezultatas. Mes ta toliau 158 kas už prieš priimta. Tai yra 31 buvo 32 kas už prieš priimta. 33 už prieš priimta. 34 už prieš priimta. 35 už prieš priimta. 36 už prieš priimta. 37 už prieš priimta. 38 už prieš priimta. 39 už prieš priimta. 40 už prieš priimta. 42 už prieš priimta. 43 už prieš priimta. 43 už prieš priimta. 159 už prieš priimta daugiau balsų už, priimta. 44 už, prieš, priimta. 160. 160. Atkrenta. 45. Kas už? Prieš elektroniniu būdu pasitikrinsime. Für, dagegen, elektronisch überprüft. Kas už, kas prieš, tikrinamės elektroniškai fünfzehn dafür keiner dagegen vier enthaltungen das ist mehr als eindeutig. Penkisdešimtas buvo atmestas, 161 atkrenta, 46 už, prieš priimta, 162 atkrenta, 47 kas už, kas prieš priimta, 48 kas už, kas prieš priimta, 50 kas už, kas prieš priimta, 51 kas už kas prieš, atmesta. Pirmasis, kas už, kas prieš, priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, priimta. Trečias, kas už, kas prieš, priimta. Penktas, kas už, kas prieš, priimta priimta. 55. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 56. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 57. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Septintasis. Kas už? Kas prieš? Priimta. Aštuntasis kas už? Kas prieš? Priimta. Šešdešimt pirmas kas už? Kas prieš? Atmesta. Šešiasdešimt antras kas už? Kas prieš? Priimta. 63. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 64. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Dešimt už, devini prieš, priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Šedešimt 65 ir 66, kas už, kas prieš, atmesta, 67, kas už, kas prieš, priimta, 68, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Devyni už, 10 prieš, atmesta. 69 kas už, kas prieš, priimta. 11 kas už, kas prieš, priimta. 12 kas už, kas prieš, priimta. 13 kas už, kas prieš, priimta. 5 kas už, kas prieš, priimta. 15. Kas už? Kas prieš? Primta. Dėl visos nuomonės balsuojame. Procedūra kaip paprastai. Balsuojame elektroniškai balsas. 14 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Pono Stojanovo pranešimas. Balsuosime iš karto. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Antrasis. Kas už? kas prieš, priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, priimta. Penktasis, kas už, kas prieš, priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Six. Six. Six. Amendment number six, Bodu. Dešimt už, devyni prieš, taigi priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. 12 už, 7 prieš. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimą pradedame. 14 už, 9 prieš, priimta. Dešimtasis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkim ir dėl šito pakeitimo. Dešimt už, devini prieš, priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš. Pasitikrinam. 11 prieš 8 priimta. 12 pakeitimas kas už? Kas prieš? Atmesta. Balsuojam dėl visos nuomonės elektroniškai. Septyniolika už, du prieš, niekas nesusilaikė, taigi patvirtinta, sveiktame pranešėje. Keliaujame toliau. Rebekos Taylor pranešimas. Iš karto balsuosime. Ar ponia Taylor norite ką nors pasakyti? Ne. Gerai, tuomet balsuojame. Pirmas pakeitimas - Baltazarės. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. Antrasis pakeitimas - Peronį. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Trečias - Kas už? Kas prieš? Priimta. Ketvirtas pakeitimas - Kas už? Kas prieš? Priimta. Penktasis. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Priimta. Antroji, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl antrosios dalies. Dešimt už, devini prieš. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas septintas, kas už, kas prieš. Septintas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Dešimt už, devini prieš. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš. atrodo, kad daugų yra aiškiai, bet pasitikrinkime elektroniškai. Dešimt už, devyni prieš, patvirtinta. Taigi, pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, priimta. Vienuoltas pakeitimas. Kas už, kas prieš, pasitikrinkime elektroniškai. trūksta balso. Tai balsavimą baigėme. Gerai. Pone Regner buvo nebalsavusi. 10 už, 9 prieš. Priimta. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 13. Kas už? Kas prieš? Priimta. 14. Kas už? Kas prieš? Priimta. 15. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Devini už dešimt prieš, taigi atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Taigi dabar dėl visos, viso pranešimo balsuosime elektroniškai. 19 už, 0 prieš, 0 susilaikė, taigi sveikiname pranešėją. Dabar keliaujame toliau. Apie teisinį pagrindą kalbame, pristaikymas prie globalizacijos padarinių fondo, pane Lichtenberger. Gal pamenate, kartą jau diskutavome čia tuo klausimu ir tąsik dėl teisinio pagrindo turėjome palaukti balsavimo užimtumo reikalų komitete. Dabar jau tas balsavimas įvykęs. Ir klausimo esmė tokia, kaip užimtumo aspektus nespecifiniu atveju, bet apskritai traktuoti pagal Europos pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondo, fondą. Ir dabar atitinkamas teisinis pagrindas siūlomam reglamentui, kaip ir balsavo užimtumo reikalų komitetas, yra 175 starties straipsnis ar starčių straipsnis. Taigi yra pakeičiamas teisinis pagrindas. Ačiū. Ar kas nors norėtų paprieštarauti pranešėjos pasisakymui? Ar turi kitą nuomonę? Ne, tada klausiu iš karto, kas yra už, Kelkit rankas, kas prieš. Niekas susilaikiusių nėra. Vienas susilaikęs narys. Patvirtinta. Ir dabar kitas klausimas irgi dėl teisinio pagrindo. Tai yra kova su sukčiavimu, atitinkamas pasiūlymas, už kurį atsakinga irgi ponė Lichtenberger. Čia eina kalba apie klausimą, ar numatant įvairias sankcijas ar bausmes netgi pagal baudžiamąją teisę ES teisės aktuose turėtų būti numatyta bendra kokia nors jas apimanti tvarka, kaip ir 183 straipsnį Lisabono starties numatyta, ar vis dėlto sutiktumėm su skirtingais teisiniais pagrindais ir su skirtingais traktavimais tokių bausmių. Aišku, yra įvairių vertinimų šiuo klausimu Ir pirmiausia, reiktų priimti domin tą faktą, kad taryba, ypač kai nekalba apie įsikišimą į nacionalinę baudžiamąją teisę, reaguoja labai jautriai. Ir čia nėra tas įprastinis toksai nusiteikimas neigiamas tarybos parlamento pasiūlymų atžvilgių. Ta mes ypač juntame per pastarosius keletus metus ir mėnesius. Bet čia, aišku, reikia turėti galvoje tai, kad skirtingos bausmės yra skiriamos valstybėse narėse ir neva Europos Sąjungos įsikišimas pakenktų, ypač kai kalbama apie, pavyzdžiui, gyvybės apsaugą ar sveikatos apsaugą. Taigi, tas Lisabonos sarties variantas. 183 straipsnis, mano manimu, yra geresnis, kadangi dirbtume nuosekliau, galėtume planuoti viską nuosekliau, bet iš tiesų yra pagristų argumentų ir prieš tokio teisinio pagrindo numatymą. Nors man atrodo, kad protingiau būtų pasirinkti būtent tą kelią. Na taip, sprendimą anksčiau ar vėliau reikia priimti, Ar bus norinčių paprieštarauti, ponė Lichtenberger? Jeigu nebalsuojame, kas yra už pranešėjo siūlymą, kelkite rankas, kas prieš, kas susilaiko, irgi patvirtinta. Ačiū. So, um, sekretariat, bitte... Sekretariatas manęs prašo pakartoti balsavimą, nespėjo suskaičiuoti, taigi kas yra už ponios Lichtenberger pasiūlymą, iškelkite rankas, kas prieš. Panašu, kad niekas, kas susilaiko, irgi niekas. Vadinasi, vienbalsiai patvirtinta. Ačiū. O dabar ponios Stein pranešimas dėl subsidiarumo principo taikymo. Taip, mėly kolegos, apie tai dar niekarto nekalbėjome. Praėjusį kartą į darbo atvarkę klausimas buvo įtrauktas, bet nebuvo pakankamai laiko išnagrinėti. Esmė tokia, Europos parlamentui norima suteikti tyrimo teisę tirti kai kurios atvejus ir Ispanijos parlamentas kreipėsi į mūsų parlamento pirmininką, poną Šulcą, su klausimu dėl termino, kada galima apskūsti galbūt tą subsidarumo principo taikymą, kada galima būtų, taip sakant, geltoną kortelę iškelti, parodyti. Tai norėtumėm ištirti būtent tą atvejį ir man atrodo, kad reiktų sutikti su teisės tarnybos nuomonė mūsų, kuris sako, kad čia yra procedūros klausimas, čia nėra nieko susijusio su teisės aktų leidyba, tiesiog vidaus procedūrų tvarka, dėl, kuri numato, kaip mes elgsimės tų tyrimų atveju. Todėl jokio termino net ir nėra, kadangi valstybės narės nėra įtraukiamos į procesą. Atitinkamai ir pranešime tokią žinę būtent Europos parlamento pirmininkui, kad nėra jokio termino, nes čia niekas nėra sprendžiama. Taigi, prašyčiau pasižymėti pliusą ties šio klausimu. Na taip, man atrodo, kad ne, neaktualus čia subsidiarumo klausimas mūsų komitetui. Tiesiog pati reikalo esmė tą numato. Taigi balsuojame dėl ponios Stein pasiūlymo, kas už, prašome pakelti rankas, kas prieš, susilaiko, pranešam. Pri, priimta. Lydik, tam konvijets. Šiuos klausimus, vadinasi, išsprendėme ir dabar perinam prie 17 punkto, pono Baldasarė pranešimas dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo sukūrimo. Pone Baldasarė, jums žodis. Der fehlt. Dann stellen wir das zurück kolegos nėra salėje. O pranešimų pono Baldasarė darbo tvarkė nemažai. Mm, tada pereiname prie pono Karim pranešimo dėl finansinės atskaitomybės, bet jo irgi nėra. Bent jau ponas Mesaros yra su mumis. Tai pradėkime tada nuo jo pranešimo. 23 darbo tvarkės punktas. Ir tikėsime, kad surasime kitus pranešėjus dar per tą laiką.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 analizuoju nuodugniai, kalbu apie tarybos sprendimą dėl civilinės atsakomybės už e, brandolinę žalą pagal vienos konvenciją priimta 1963 m. gegužės mėnesį. Kalbame apie e, šią konvenciją pakeičiančių pavadinimų, e, pakeičianti protokolą labai ilgų pavadinimų. Taigi iš esmės kalbam apie civilinę atsakomybę brandolinės žalos atveju. 1963 metais buvo daug valstybių narių, kurios nepriklausė, nebuvo pasirašytos e, tos konvencijos ir mes tikimės, kad atsiras daugiau dabar tokių narių, kurios e, taps vienos konvencijos šalimis. Yra dar du panašus teisės dokumentai, kurie primena šią vienos konvenciją. Turiu galvoje uh, E, Paryžiaus konvencija priimta 1960 metais. Yra du protokolai pridėti prie šių konvencijų, kai kurios šalis yra jas pasirašę, e, susios, kurios, kai kurios ne. Mūsų tikslas e, - pakeisti taisyklės dėl žalos. Iš esmės tai yra su jais Fukushimos avarija. Ir mes norėtume, kad būtų numatyta uh, tvirtesnė, geresnė apsauga žmonėms, kurie nukenčia nuo tokios e, žalos susijusios su brandoliniais e, brandulinės nelaimėmis. Todėl būtų labai gerai, jeigu valstybės narės taptų e, šios konvencijos šalimis, tačiau jos to padaryti negali, negavusios ES leidimo. Taigi, Vengrija, Belgija, Čekija Lenkija, Slovakija ir Lietuva galėtų e, gauti tokį leidimą, kad taptų tos konvencijos šalimis. Pagal tą pačią tvarką Europos parlamentas turės e, suteikti sutikimą draudimas yra dar vienas svarbus klausimas, bet mes jo nesvarsime. Jeigu čia būtų kas nors iš komisijos, būtų labai malonu jų išklausyti, kokia dabar yra šio dosie e, būklė ir galbūt komisija pristatytų e, detaliau šį klausimą. Danke, dann würde ich die Kommission bitten. Uns. Ačiū. Tada ir paprašysime komisijos iš karto mums reikalasime pristatyti. Prašom. Uh, Aš norėčiau pristatyti kontekstą ir komisijos pasiūlymo tikslus. Pakartosiu tai, ką jau sakė ką tik ponas pranešėjus Masaros, e, nes šiuo metu uh, E, tarptautinis e, e, atsakomybės už brandolinę žalą yra reglamentuojama dviem dokumentais. Vienos konvencija 63 metų pakeista 77 metų prokolų ir Paryžiaus konvencija dėl atsakomybės brandolinės energetikos srityje su pakeitimais. Abi konvencijos turi vienodus tikslus ir vadovaujasi iš esmės tais pačiais principais, tačiau kai kurios ES valstybės narys yra pasirašytos Pražiaus konvencija, o kitos yra pasirašytos Vienos konvencija. 77 metų protokolas pakeičiantis Vienos konvenciją buvo patvirtintas tarybos sprendimu. Jis itin svarbus, galvojant apie ES ir valstybių narių interesus, kadangi jame yra numatytas geresnis brandolinės žalos apibrėžimas e, taip pat e, tame apibrėžime numatyta ekologinė žala, be to išplečiamas laikas, per kurį e, ieškiniai gali būti teikiami dėl gyvybės netekimo ar sužalojimo. E, kalbant apie atsakomybę už brandolinę žalą, turime pasakyti, kad protokole yra numatytos taisyklės dėl mm, priežasčių jurisdikcijos ir sprendimų, kurie įeina į konvenciją. Šios nuostatos e, turi įtakos ES teisės nuostatoms. E, teismų jurisdikcijai dėl e, sprendimų įgyvendimo pripažinimo. Bruselio pirmajame reglamente apie tai yra kalbama. Atitinkamai, kadangi ES teisė yra taip paveikiama, ES yra suteikta išskirtinė kompetencija sudaryti protokolą, o valstybės narės daugiau nebeturi teisės e, pasirašyti tarptautinius įsipareigojimus turinčius, turinčius įtakos ES vidaus teisės sistemai. Tačiau čia problema yra tokia, kad e, protokole nėra numatytas e, straipsnis dėl regioninių ir ekonominių organizacijų, E, toks straipsnis leistų ES prisijungti prie protokolo. Todėl šiomis aplinkybėmis ES turėtų išimti, išskirtinai suteikti leidimą valstybėms narėms ratifikuoti arba prisijungti prie protokolo ES interesų labui. Kaip aš jau sakiau, mes manome, kad protokolo ratifikavimas yra, būtų naudingas potencialioms ES aukoms. Todėl e, komisija pasiūlė, kad taryba primtų sprendimą ir leistų tam tikroms valstybėms narėms prisijungti prie protokolo ES interesų labui. Toks darbo būdas nėra naujas, jau yra šioje srityje precedentas, turbūt jūs jį prisimenate. Iš tiesų e, valstybės narės, e, valstybės pasirašytos Paryžiaus konvencija, o ta konvencija iš esmės yra ekvivalentiška ir joje numatoma brandolinė atsakomybė. E, jos turėjo galimybę 2003 metais ir 2004 metais pagal atitinkamus tarybos sprendimus gauti leidimą pasirašyti ir prisijungti prie šios konvencijos, e, e, šią konvenciją pakeičiančio protokolo. Pasiūlytas tarybos sprendimas būtų adresuotas tik toms valstybėms narėms, kurios dabar jau yra vienos konvencijos šalys. Valstybės narys, kurios nėra vienos konvencijos šalys, bet yra, kaip minėta, kitos tokios pačios konvencijos, tai yra Paryžiaus konvencijos narės, e, šiame siūlomame sprendime nėra paminėtos. Taip pat aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad siūlomas tarybos sprendimas numato uh, kad valstybės narės prisijungdamas prie protokolo turi pateikti deklaraciją. Šioje deklaracijoje būtų numatyta, kad ES valstybės narės ir toliau taikys ES vidaus teisės taisyklės dėl e, teismų sprendimų pripažinimo ir įgyvendinimo, jeigu tie sprendimai yra palankesni negu protokolo taisyklės. Kalbant apie teisėkūrinės procedūros e, etapus, Turiu prasakyti, kad tarybos darbo grupėse yra pradėtos diskusijos dėl šio pasiūlymo, jos tęsis per artimiausius e, posėdžius gruodžio mėnesį. Ir galutinis pastebėjimas dėl Bruselio vienas e, peržiūrėto reglamento. Europos parlamentas dėl jo balsavo neseniai plenarnėme posėdėje. Galėčiau čia pastebėti, kad peržiūrėtasis reglamentas iš esmės nepakeičia siūlomo tarybos sprendimo. Labai ačiū ir mes laukiame Europos parlamento pritarimo ir sutikimo su šiuo pasiūlymu. Ačiū. Ačiū. Nematau norinčių pasisakyti komiteto narių, tad pranešėjau, ponas Mesaras. Ne. Irgi ne. Tada baigiame nagrinėti šiandienai šį klausimą. Ačiū pranešėjui ir taip pat komisijos atstoviai. O dabar 17 punktas, ponas Baldasarė ir jo pranešimas Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo sukūrimas. Grazie, Presidente. Non mi dilungherò molto sul contenuto della proposta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš neketinu kalbėti labai daug apie savo pranešimo turinį, nes mes jau lapkričio 6 dieną Libio komiteto posėdėje apsikeitėme nuomonėmis. Tiesiog norėjau pasakyti, kad mes čia kalbame apie naują procedūrą kuri yra kitokia nei dabartinės nacionalinės procedūros. Ir tai yra Europos sąskaitos blokavimo įsakymas. Tokia naujoji procedūra. Ko jie siekiama? Jie siekiama užtikrinti, kad kreditoriai turėtų kokią nors prieinamą priemonę, padėsiančią užtikrinti e, skolų sustabdymą kad skolininkas negalėtų pervesti turimų lėšų į kitas sąskaitas. Ir tam yra sukurta šita naujoji procedūra. Ir yra siūloma, kad tokios sąskaitos taptų prieinamos dar prieš išduodant Europinio sąskaitos blokavimo įsakymą ir būtų taikoma ex parte procedūra. Visą tai būtų daroma siekiant užtikrinti tą staigmenos efektą e, skolininkui, kad jam tai būtų netikėtas polgis. Be abejo, šita procedūra yra labai svarbi ir pasak Europos komisijos mes tokiu būdu galėtume pasiekti, kad įmonės atgautų 600 milijonų eurų kurie šiuo metu yra negauti, tiek sudaro dabartinės esamos skolos. Ir siekiame kiek galima platesnio susitarimo ir sutarimo tiek mūsų komitete, tiek tarp institucinių lygių. To siekdamas noriu pasakyti, kad mes čia kalbame apie labai svarbę procedūrą vidaus rinkos plėtrai ir būtų iš tiesų gaila, jeigu teisėkuros procesas uh, sulėtėtų dėl mūsų baimių ir nuogastavimo dėl tų inovatyvių šio pasiūlymo aspektų. Taigi mano dokumente yra žvelgiama į keletą esminių pasiūlymo aspektų. Kalbant apie sąskaitos blokavimo įsakymą. Reikia daugiau aiškumo dėl kai kurių esminių apibrieščių pavyzdžiui, banko sąskaitos apibriešties arba e, kreipimosi dėl banko sąskaitos blokavimo. Kalbant apie banko sąskaitą, reikėtų ten, į tą apibriežti įtraukti ir kitus finansinius instrumentus, net jeigu tai ir sudarytų tam tikrų sunkumų ir interesai galbūt nukentėtų iš pradžių ir, žinoma, nukentėtų skolininko interesai. Taip pat reikėtų patobulinti kai kurias pasiūlymo nuostatas, pavyzdžiui, kalbant apie kaštų padengimą, turiuomenyje tuos kaštus, kuriuos patirs valdžios institucijos, taikant Europinės sąskaitos blokavimo įsakymą. Ir galiausiai mums tenkanti užduotis, ponė pirmininkė, yra tokia. Mes turime siekti kiek galima geresnės pusiausvėros tarp kreditorių ir skolininkų teisių užtikrinimo. Kaip sakiau, pagrindinis tikslas čia būtų tas, kad e, tokia procedūra būtų netikėta skolininkui, kuris negalėtų jos išvengti, kad jis nebūtų informuojamas iš anksto apie ketinimus išduoti Europinio sąskaitos blokavimo įsakymą. Ir dabar galvoju, gal reikėtų tuo tikslu kai kurios pasiūlymo aspektus, kai kurias nuostatas patobulinti, tam, kad būtų geriau pasiekta pusiausvyrą tarp kreditoriaus ir skolininko teisių. Pavyzdžiui, skolininkui reikėtų numatyti geresnę apsaugą e, nuo galimo piknaudžiavimo naująją procedūrą, kad kreditorius negalėtų tokią procedūrą piknaudžiauti. Taip pat 16 e, ir 17 straipsnė yra kalbama apie įrodymų reikalavimus. Čia reikėtų taip pat peržiūrėti šitas nuostatas tam, kad būtų apsaugotas skolininkas, bet išliktų tas taigmenos efektas. Taigi, pirmininkė, mielai išklausysiu kolegų galimų pasiūlymų. Ir taip pat iš tikrai norėčiau, kad visi dalyvautų šiame procese, rengiant naująją priemonę. Ir taip pat norėčiau, kad atstovaujančio Kipro atstovai mus informuotų apie tai, kokia yra padėtis taryboje. Mes jau buvome susitikę su jais, bet pažangos nebuvo padaryta per nelik daug. Tad tikėkime, kad viskas įgaus pagreitį ir taryboje. Dėkui. Ačiū kolegai Baldasarė, dabar kolega Tain, paskui kolega, kolega Koferatis. Ačiū. Kaip ir kolega Baldasarė, aš taip pat norėčiau pareikšti susirūpinimą dėl to vadinamojo surprizo ar netikėtumo efekto, ar tikrai čia yra viskas tinkamai subalansuota visiškai nekelčiau problemos dėl to, kad būtų blokuojama sąskaita ir tarp valstybinių mastų, tai yra kitoje šalyje, kai tik tai turimas toks orderis, bet jeigu tokio įsakymo nėra ir net jokio ieškinio dar nėra pareikšta, tiesiog imti ir užblokuoti visas sąskaitas, tai yra man visiškai nesuprantamas dalykas, tai pažeidžia bet kokius, mano manimų, teisinės valstybės principus ir tikrai atvers visas duris įvairiam piktnaudžiavimui tuo. Dar reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad poveikio vertinimas nebuvo atliktas, ko mes paprastai visada reikalaujame, o tai yra tikrai tokia jautris rytis, kuri, mm, kur gali labai nukentėti mm, piliečiai. Ir čia išnašoje yra pastebėta taip pat tai, kad buvo atlikta apklausa tarp įmonių atstovų, 130 jų atsakė į klausimus. Regis 17 milijonų įmonių turėjome 93 metų duomenimis ir per pastarosius penkerius metus iš jų štai dalis atsakė, kad bet aišku, tai yra tik 66 įmonės um, visoje Europoje, e, susidūrė su problemomis dėl, šio, at, dėl tokių atvejų. Taigi net ir statistiškai čia tikriausiai būtų sunku ką įvertinti, išeitų skaičius 0,00 ir taip toliau. Todėl labai keista, kaip mes dabar priimame tos sprendimus dėl, dėl įmonių ir dėl privačių mm, kreditorių bei jų problemų. Ir įsivaizduokime, štai jūs esate nedidelės įmonės savininkas, vieną rytą nueinate į banką, ir sužinote, kad visos jūsų sąskaitos užblokuotos. Taigi blogiausiu atveju net negalėsite jau valgyti nusipirkti tą dieną. Vokietijoje bent jau yra tokia sistema įvesta, kad galima iš karto kreiptis į teismą skubiai ir bent jau paklausti, kaipgi čia yra, kodėl. Galima tiesiog per valandą nuo, nuo, nuo, tos, nuo to pranešimo sužinojimo kreiptis į teismą ir, ir prašyti viską išaiškinti. O O kaip yra, pavyzdžiui, su tos įmonės darbuotojais, juk jie irgi ne, negaus e, pinigų, nebus išmokėti atlyginimai ir jie tai nieko nežinos. Turės laukti kažkokio laiško iš užsienio, e, kur bent jau būtų parašyta, kas apskritai užblokavo jų sąskaitas. Ir tai nieko labai nepagelbės, kadangi ieškinio jokio nėra. Ir 30 dienų po tokio prašymo pateikimo iš tikrųjų tik tai privaloma pateikti ar, ar galima pateikti ieškinį. Taigi, man įdomu būtų iš vis sužinoti, kiek bus pasinaudota tokia tvarka. Ir yra tikrai daug e, kreditorių galbūt, kurie, kurie tiesiog sakys, e, išbandykim šį variantą, pasižiūrėkime, kaip čia bus. E, Pasims telefonų, telefonų knygą, štai daug vardų pavardžių ir kai kurių, aišku, yra sutampančių. Tai vienas variantas, aišku, gali būti taip pat ir kompiuteriuose klaidų įveltų, kai galbūt kai kur skolininkai supainiojami su kreditoriais ir taip toliau ir panašiai, juk duomenys į kompiuterius tai žmonės įveda. Taigi bus tiesiog taip, kad faktas toks, sąskaitos visos užblokuotos ir nėra jokių galimybių tą problemą spręsti, neaišku, kur kreiptis, kur ko prašyti, turite pirmiausia laukti iš tos kitos šalies pranešimo, taip pat nežinote, apie ką eina kalba, na, o jeigu tapote tiesiog auka tam tikro piktnaudžiavimo, tai irgi kas jums iš to, jau iki kol viskas paaiškės, jūsų įmonė bus žlugusi. Galėsite bankrutuoti tiesiog sauramiai. Tai turint omeny tą kontekstą, kad tik 66 įmonės sakė, kad susidūrė su problemomis praeitįje, man labai sunku suprasti tokios tvarkos įvedimą ir kaip nors jį pateisinti. Tada dėl tų pradėtų ieškinių ir jų pagristumo pažvelgiau skaičius Vokietijoje. Trečdalis iš tokių pateiktų ieškinių yra nepagristi. Taigi vien statistiškai jau vertinant, reiškia, kad trečdalis tokių sąskaitų užblokavimo atvejų bus visiškai nepagrysti ir, ir nepateisinti o sąskaitos vienai per kitai bus užblokuotos, net nedavus atitinkamam asmeniui galimybės pasiaiškinti ir, ir išsakyti savo poziciją. O ir taip jau jam bus sunku. Jis, pavyzdžiui, įsisteigęs Vokietijoje ir gyvena Vokietijoje ir iš kurios nors valstybės narės gaus vėliau laišką, galbūt net ir be vertimo. Tai ir čia dar teisinių kai kurių spragų yra neužpildytų, tikrai ne visada visi dokumentai yra privalomai išverčiami. Taigi tada tarkime, kokioje Latvijoje turėsiu dar ieškotis e, advokato, spręsti tam klausimui, o per tą laiką mano sąskaitos išliks užblokuotos, iš niekur negaliu e, pasimti pinigų, neturiu prieigos prie jų, negaliu nusipirkti savo maisto, negaliu sąskaito apmokėti, negaliu darbuotojams išmokėti atlyginimų. Ir kam visa tai? Kaip galima apskritai tokią tvarką numatyti, net likus jokio poveikio vertinimo? ir jau net nesileisiu detalės dėl visų konstitucinio ligmens problemų. Daugelie valstybių narių net nėra tokių registrų, nurodančių, kas kokias sąskaitas turi. Vokietijoje toks registras yra, tačiau informacija apie tai teikiama tik tais atvejais, jeigu yra įtariama labai sunkiais nusikaltimais, pavyzdžiui, terorizmo išpoliais, pinigų plovimu ir taip toliau, kur tikrai jau yra sunkus nusikaltimai. O čia dabar imti ir tiesiog atskleisti informaciją apie visas sąskaitas žmogaus kreditoriui. Netgi be, be teisės prieš tai jam iškelti ieškinį arba, arba būtinybės numatytos iškelti tą ieškinį. Tai man atrodo, kad, kad, kad tikrai čia tų piknaudžiavimo atvejų bus daug ir daugelis tada kreditorių norės tiesiog imti ir, ir susižinoti viską apie skolininkų sąskaitas. Taigi, dar kartą pasakau, kad turint atitinkamą įsakymą blokuoti sąskaitas be abejo galima ir, ir tokia tvarka turi būti, bet vis dėlto besąlygiškai to daryti tikrai negalima ir turi būti bent jau galimybė kreiptis į teismą. Aš turiu bent jau kitą dieną sužinoti, galėti sužinoti, kas čia tas sąskaitas užblokavo, kas ką prieš mane turi. Uh, bet tikrai matau realų pavojų teisiniai valstybei. Ir jos principams vedus tokią tvarką, jie tikrai bus pakirsti, nes be atitinkamo ieškinio tiesiog imti ir be priežasties aiškios užblokuoti sąskaitas, vien pavyzdžiui turint kokios nors pirkimo starties kopiją, to tikrai nepakanka. Ir ponia Baldasarė, jūs tą pat minėjote. Aš visiškai su jumis sustinku, reikia tam pasipriešinti ir, ir numatyti tikrai labai aiš, aiškės rimtas sąlygas. Ačiū poniai. Tain, toliau kolega Koferatis. Grazie, prezidente. Jo, atur... Ačiū ponė pirmininkė. Aš manau, pono Baltesario pasiūlymas šiandienos diskusijai yra labai gerai pasvertas ir subalansuotas. Labai gerai, kad komisija bandė pateikti teisės aktą šią temą Žinoma, aš suprantu, koks jautrus šis klausimas ir kaip delikatu priimti sprendimą šiuo požiūriu. Tačiau geriau kažką daryti, negu sėdėti ir nieko neveikti. Kaip pranešėjai sakė, pagrindinis principas yra disbalansas egzistuojantis tarp komisijos pasiūlymo, e, e, turiu galvoje disbalansą tarp kreditoriaus ir debitoriaus. E, dabar atrodo, kad kreditoriui e, palankesnės akivaizdžiai sąlygos yra sukūriamos. Ir nuo to nukenčia e, skolininkas. Taigi reikia tą balansą atkurti ir tą galėtume padaryti padirbėję kai kuriais klausimais, kuriuos minėjo pranešėjas ir sakė, kad reikia stiprinti pastangas ten. Mes turime mm, neskatinti mm, piktybišką e, kreditoriaus elgesį, e, kuris yra nepalankus debitoriui. Kreditoriai turėtų uh, užimti tiek vietos, kiek jiems reikia. Neprivalomas, bet saugus metodas turėtų būti sukurtas. Ir kreditorius nuo pat pradžios turėtų įsipareigoti uh, kad vienokių ar kitokių prievalių laikysis ir turi suprasti, kad egzistuos įmanoma nuobauda. Jeigu paaiškės, kad um, byla yra, atvejais yra pagristai iškeltas. Mes turime ieškoti būdų atgrasyti žmonės nuo tokios procedūros. Galima būtų sakyti, kad tai yra tie netikrieji kriterijai. Aš e, manau, kad kalbant apie informaciją apie kreditorius, mes pirmiausia turėtumėm išsiaiškinti, kas tai yra ir e, jų skaičių turime kuo daugiau minimaliai sumažinti, maksimaliai sumažinti. Ir tada mes e, turėdami informaciją galėtume pasinaudoti e, procedūros nesažiningo naudojimo objektais ar subjektais. E, užtikrinkime, kad e, nebūtų suteikta per daug informacijos, e, kad jos nebūtų reikalaujama per daug, nes gali būti piknaudžiavimo, kuriuo būtų bandoma pakeisti ir iškraipyti pusiausvyrą tarp dviejų pusių. Dar vieną elementą norėčiau paminėti. Tiesa ta, kad e, jau pats terminų klausimas čia yra aktualus. Ir e, gali būti, kad tai turės rimtų padarinių e, žmonėms užsimantiems tokių verslų kasdienėje veikloje. Nereikia tam atskiro teismo. Tokias bylas gali nagrinėti teismas, kuriame e, prasidėjo esminis bylos nagrinėjimas. Tai yra pagrindinis teismas tą turėtų daryti. Manau, kad e, tai leistų labai ženkliai sumažinti galimus konfliktus ir e, pati procedūra būtų labiau standartizuota. Taigi, iš esmės, kad atkurtume balansą, turime atkurti pirminį komisijos pasiūlymą, nes silpnesnioji pusė dabar atsiduria e, nepalankiose sąlygose. Be to yra tokių keistų pastebėjimų, e, delikačių pastebėjimų susijusių su procedūros e, naudojimu negerais tikslais. Ačiū, ponas. Pudu. Cred că această ordonanță privind poprirea asigurătorii este esențială pentru. Calvă da o siguranță orice. Ačiū pirmininkė. Man atrodo tikrai tas tarpvalstybinis aspektas čia yra labai svarbus. Jeigu nebus tokios tvarkos numatyta, tai nukentės verslininkai, kadangi kreditoriams reikia tam tikrų garantijų dėl to, kad tikrai galės susigražinti tarpininkus ir skolininkų. Ir jeigu procedūra taps pernelik sudėtinga, tai nukentės būtent kreditoriai. Man atrodo, kad reikia atitinkamos tvarkos. O tas netikėtumo elementas irgi yra labai reikšmingas, nes jeigu jo neliks, tada visa tvarka taps tik butaforinė ir neleis pasiekti tikslų, mūsų keliamų. Aišku, reikia užtikrinti ir tai, kad nebus e, jokio piktnaudžiavimo tokia tvarka. Čia turėčiau galvoje, pavyzdžiui, netikėtumo efektą ir tai, kad netgi nesuteikiama teisė išklausyti ieškinio kitos šalies ar, ar atsakovo. Uh, Aš būčiau už tai, kad viskas vyktų pasiremiant kokią nors pagrindinę bylą, pagrindiniu elementu, tada pavyktų išvengti, manau, piktnaudžiavimo. Ir taip pat turėtų būti galimybė numatyta reikalauti tam tikros um, išperkamosios sumos ar, ar tam tikro rezervinio likučio, kuris yra paliekamas um, sąskaitoje, kad jis turėtų bent, bent minimalių dar lėšų ir, ir taip pat turėtų, aišku, ieškovas atlyginti kažkaip už tai, jeigu buvo tikrai papiknaudžiauta tokia tvarka ir, ir ne, neteisėtai užblokuotos sąskaitos. Taigi tokių poros dalykų tikrai reikėtų, poros sąlygų. Toliau dėl um, teisminio kelio iš tiesų, kas būtų tos tarptautinės institucijos, į kurias būtų galima kreiptis ir, ir kurios apgintų taip pat ir skolininkų teisės, ne tik kreditorių. Galbūt reikia ir alternatyvius kelius apsvarstyti. Pavyzdžiui, kad uh, reikia kreiptis į tą pačią instituciją, kuri uh, išleido tą įsakymą dėl laikino sąskaitų blokavimo. O jeigu skolininkas yra kitoje šalyje, tada reikėtų galvoti ir apie kitą procedūrą. Tada galbūt skolininkas turėtų kreiptis nebūtinai į tos kitos valstybės narės instituciją, kurioje buvo sprendimas priimtas dėl pagrindinės, dėl pagrindinio to um, elemento susijusio su, su byla iškelta. Ačiū toliau kolegė Nybler. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegai Baldasarė už jo darbą, už parengtą pranešimo projektą, kuris yra geras pagrindas tolimesnė diskusijai ir jau net nekartosiu visų tų puikių argumentų, kuriuos išsakė kiti prieš mane pasisakiusieji komiteto nariai. Tiesiog norėjau iškelti klausimą dar dėl to tinkamo interesų subalansavimo, skolininkų ir kreditorių interesų subalansavimo. Ar nereikėtų mūsų pačių teisės tarnybos poveikio vertinimo paprašyti, jeigu jau komisija to nesijima padaryti ir rimtai nevertina galimo poveikio, tada gal, galbūt patys imkimės iniciatyvos, nes ir dėl kai kurių kitų jau temų mūsų nagrinėtų yra tai buvę, kai, kai patys paprašėme savo tarnybos atlikti poveikio vertinimą, kadangi be, be vertinimo tikriausiai negalėsime išspręsti tinkamai šio klausimo dėl skolininkų ir kreditorių interesų. Pirmininkas, aš taip pat įtraukiau pat save į sąrašą kalbėtojų. Tikrai pritarsiu tai minčiai, kad e, papildomas poveikio vertinimas tikrai nepakenktų ir e, kartu dar su pranešėjų, su šešėliniais pranešėjais ir koordinatoriais dar tikriausiai pasitarsime dėl viso to. Tikrai reiktų tokiu svarbiu klausimu paprašyti dar rimtesnio poveikio vertinimo, nes komisija pateikė tik labai skurdžius duomenis, neva pagrindžiančius jos pasiūlymą. Na, o dėl pačios jo esmės, man atrodo, kad vidaus rinkoje sklandžiai veikiančioje tikrai reikėtų atitinkamų procedūrų, ir tarp valstybinių mastų numatyti jų taikymą, bet būtinai reikia laikytis teisinės valstybės principų. Būtinai turi numatyta tam tikra skolininkų apsauga. Ir jau daug kas buvo paminėta tie argumentai. Saugumo užtikrinimas tikrai neturėtų būti e, blokuojamos sąskaitos be įsakymo jokio. E, Taip pat turi būti protingi terminai numatyti teismams priimti sprendimą. 30 dienų tikrai yra per ilgas laikotarpis, reikia jį trumpinti. Turi būti taip pat galimybė teisiniu keliu spręsti problemą ir kreiptis būtent į savo šalies teismą ir tai išspręstų ir laiko klausimą, arba būtų susijęs to laiko klausimu ir su, kita, su kitais dalykais, kuriuos minėjo ponė Tain. Toliau dar tas netikėtumo efektas aišku svarbus, bet turi būti taip, kad iš karto, automatiškai, na galbūt po valandos ar dviejų, nuo sąskaitų užblokavimo skolininkas sužinotų, kodėl tai įvyko, kas yra atsakingas už tai. Ir aišku, yra kai kurių sąlygų, kurios turi būti išpildomas dėl to netikėtamo efekto, bet apskritai sutikčiau su, su kolegų argumentais. Uh, Ir ačiū taip pat dar kartą pranešėjai užtinkame linkme krypstantį pranešimo projekto tekstą ir dabar reikės žiūrėti, kaip dar patobulinti tą pranešimą mūsų ir pasiūlymą patį keisti komisijos, kad jis išliktų ir naudingas, ir veiksmingas tuo pat mačiu. Tuo pačiu metu. Kolega Gani dar. Dėkuoju, ponė pirmininkė klausiausi diskusijų ir turiu prisipažinti, kad nesu perskaitęs viso dokumento, bet labai didžiai klausiau, ką sakė ponas Baldazarė pristatydamas savo pranešimą. Ir norėčiau pateikti bendro pobūdžio pastebėjimą. Juk mes čia siekiame pusiausviros tarp skolininko ir kreditoriaus teisių. Be abejo, visada turime siekti tokios pusiausviros, rengdami bet kokį teisės aktą. Nes kitaip net nebūtų jokios prasmės taikyti bet kokias teisėkros procedūras. Taigi pirmoji pagrindinė mintis yra tokia. Ir taip pat nenorime, kad viskas prasidėtų iš naujo kiekvieną kartą. Mes turėtume tiesiog tą pagrindinę mintį visą laiką turėti galvoje ir numatydami ir laiko terminus taip pat turėtume atsižvelgti į tai, kaip tai padės pasiekti pusiausvėros tarp, teis, tarp e, visų suinteresuotų šalių teisių. Dėkui. Nežinau, ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir ponui Baltazarė už parengtą darbinį dokumentą. Nesu tikra, ar dabar yra laikas leistis pernelyg giliai į detalės ir aptarinėti atskirus punktus, tiek esančius dokumente, tiek e, tuos, kuriuos minėjo kolegos. Noriu pasakyti, kad komisija kalbant bendrai, mano, kad šitas pasiūlymas yra gerai subalansuotas, jame yra išlaikoma pusiausvyrą tarp kreditoriaus ir skolininko teisų, kaip ir pabrėžė ponas Bodu, reikia parengti veiksmingą priemonę, tai yra alternatyvus instrumentas, Tai yra kaip priemonė, kur yra alternatyva nacionaliniams procedūroms ir jeigu šita procedūra bus pernelyg sudėtinga, kreditoriai tiesiog jie nesinaudos. Tad manau turėtume tai turėti galvoje, svarstydami įvairiausius pakeitimus siūlysiamus šiai priemoniai. Ir taip pat jūs turbūt jau žinote, kad taryboje vyksta diskusijos su valstybėmis narėmis Ir ten dauguma valstybių narių taip pat įvardijo įvairiausių nuogestavimų dėl tos pusiausvėros tarp kreditorių ir skolininkų teisų. Ir komisija yra pasirengusi dėti visas pastangas tam, kad šitą pusiausvyrą pasiektume, nes to pagidauja ir valstybės narės. Ir e, kai kuriuos aspektus bandysime sustiprinti, sugriežtinti tam, kad e, ši priemonė būtų veiksminga. Tai yra būtent apsaugos, saugumo aspektas. Taip pat dar pasigilinsime į e, kreditoriaus e, atsakomybę ir taip pat e, dėl tų priemonių, kurios padėtų užkirsti kelią piknaudžiavimui tokia procedūra. Nes jeigu kreditoriai žinos, kas jų laukia, jeigu jie jums piknaudžiauti tokią procedūrą, tai jie tuomet elgsis atsakingiau. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad šioje procedūroje turi dalyvauti teisėjas. Čia ne vien kreditoriui atitenka pagrindinis vaidmuo, taigi teisėjas turi įvertinti visus esamus įrodymus ir tada išduoti Europinio sąskaitos blokavimo įsakymą, tik tai tada, jeigu man, bus manoma, kad procedūra bus sėkminga ir kad įrodymai yra svarūs. Taigi tos e, numatomos apsaugos priemonės yra svarbios visoms valstybėms narėms, bet kadangi šitas klausimas yra labai skubus, tiesiog nėra, e, nėra, nebus laiko, taikant tokią procedūrą, viską išsamei nagrinėti, todėl ir bus reikalaujama, kad teisėjas įvertintų esamus įrodymus ir remdamasis jais arba išduotų arba neišduotų e, sąskaitos blokavimo įsakymą. Dar vienas pastebėjimas dėl poveikio vertinimo. Komisija atliko poveikio vertinimą. Jis turėtų būti paskelbtas komisijos interneto svetainėje kartu su pasiūlymu. Uh, E, šitą vertinimą atliko ir išorės vertintojai, e, vertinimo rezultatai taip pat bus interneto svetainėje, tai aš kai grįšiu į savo biurą, dar patikrinsiu, ar viskas yra paskelbta ten, kur turėtų būti paskelbta, bet šiaip ar taip aš mielai atsiųščiau visus tos dokumentus parlamentui tam, kad jūsų komitetas galėtų viską apsvarstyti ir nuspręsti, ar imtis ir savo poveikio vertinimo. Mes be abejo priimtume ir tokį jūsų pasiūlymą, ar sutiktume su juo, jei, bet ne, nežinau, ar dar vienas poveikio vertinimas atneštų daugiau informacijos. Tiesiog, jeigu manote, kad galima būtų apklausyti dar daugiau įmonių, tai galite, žinoma, atlikti poveikio vertinimą pono Baltazarės dokumente yra minima 600 milijonų eurų. Tokia suma tai yra šios priemonės pridėtinė vertė. Ir šita informacija kaip tik ir paimta iš komisijos poveikio vertinimo, bet aš jums melai persiusiu visą dokumentą. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę diskutuoti atvirai su Europos parlamentu dėl to, kaip pagerinti ar pakeisti pasiūlymą tam, kad jame būtų sprendžiami dabar kilantis nuogastavimai, ypatingai dėl skolininkų ir kreditorių teisų pusiausviros. Tiesiog noriu dar pasakyti, kad procedūra turėtų būti pakankamai veiksminga ir sukurti pridinės vertės ir kreditoriams vidaus rinkoje. Dėkui. Ačiū komisijai ir dabar dar baigiamas žodis pranešėjai, ponui Baldasarė. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie kalbėjo ir e, prisidėjo prie šios diskusijos. Aš be bejonės e, įtrauksiu visas jūsų mintis, bet iš esmės turime suprasti, kad e, tai turi tapti veiksminga teisinė priemonė. Visos vidaus rinkos poveikio vertinimo studijos e, yra skirtos tam, kad būtų parengti geresni dokumentai. Mes ilgą laiką kritikuojame padėtį, tačiau problema yra tokia, kad naudojantieji tos uh, tas priemonės, jomis tarsi nepasitikė. Ir e, jie netiki, kad tų garantijų, kurios yra numatytos pardavimams per sienas, bus laikomasi. E, tai neretai yra valstybių vidaus reikalas, bet e, tas pats pasakytina ir operacijoms per sienas. Visos priemonės e, numatytos e, teisės e, rinkiniuose, ar jos būtų laisvanoriškos ar nelaisvanoriškos, turi sukurti žmonėms įspūdį, kad jų sutartys yra garantuotos. Taigi, kas dabar vyksta? Mes bandome sukurti naujas priemonės, naujus įrankius. Ir kol kas mums iškyla problemų šioje srityje nereiškia, kad e, besiskolinantysis nežino, kas vyksta. Jeigu yra iškelta byla, jeigu jau galbūt priimtas sprendimas, tai e, jis viską žino greičiausiai, jau bus įvykusi operacija, pirkimas, dėl kurio atsiranda tas įsiskolinimas. Italijos amatininkas koks nors puikiai žino, kad jeigu iškils problemų dėl jo banko sąskaitos, iš karto bus iškelta byla ir sprendimas bus priimtas nepalankiai jam. Taigi reikia sukurti tam tikras garantijas e, ir mes jas turėtume išnagrinėti, kad jos būtų stipresnės, kad sudarant į sutartį žmonės pasitikėtų tomis priemonėmis ir kad būtų garantuojamos skolininko teisės. Tačiau labiausiai ir pirmiausiai turi būti garantuojamos kreditoriaus teisės. Aš nesakau, kad tai yra vienintelė priemonė prieinama žmonėms pagal nacionalinius įmonių įstatymus. Ir tarsi tai galėtų būti padaryta nedalyvaujant prieš, priešingai pusiai. Kai kurios e, skubios e, bylos, skubios procedūros yra e, įmanomos. Yra suteikta visa eilė galimybių, kurios leidžia bylą nagrinėti nedelsint ir greitai, net nedalyvaujant e, prieš, priešingai pusiai. Ir e, dažniausiai sprendimas priimamas kreditoriui palankiai. Aš iš savo pusės galėčiau pasakyti, kad svarbu užtikrinti, uh, kad e, būtina išsiaiškinti, kurie skolininkai yra iš tiesų nesažininkai, kurie įsiskolina dėl to, kad yra neatsakingi įgyvendinami savo įsipareigojimus. Tai e, gali būti e, skubios bylos ir turi būti turbūt tada taikomos e, nedideliotinos e, ypatingos procedūros. Bet reikėtų, kad kolegos pagalvotų, kaip e, pagreitinti procedūras, kad būtų pasiekta geresnė pusiausvėra. Aš manau, kad tekste jau yra neblogai pateikta e, galimybių, kaip tą padaryti. Dėl poveikio vertinimo, pažiūrėkime į tą sritį, galbūt komisija pateiks daugiau vaizdo, galbūt po to bus aiškiau ir kai viskas bus surinkta ir mes sugebėsime įvertinsime, ir bandysime įvertinti, kas vidaus rinkoje negerai. Ir tada suprasime, dėl kokių priežasčių e, viena ar kita bendrovė nori e, greitesnės, spartesnės e, mokėjimų sistemos. Aš esu pasirengęs priimti visus jūsų pasiūlymus ir aš tik tai tikiuosi, kad tai pagerins mūsų komiteto darbą. Taip pat viliuosi, kad taryba taip pat e, supranta, kad mums šis sprendimas nepaprastai svarbus ir jį vertins rimtai. Verlassener wird ja dann im Januar. Ačiū ponė Baltasari, kol kas baigėme. Berichtsentwurf auf den Tisch. Palauksime dabar sausio mėnesio, kai jau turėsime galutinį pranešimo projekto tekstą. Ir dabar toliau kalbės ponas Baldasarė, kalbėsime apie įmonių socialinę atsakomybę. Džiugu, kad ir poną Hauitą matau salėje. Jis per 50 straipsnį galima sakyti tiesiog mūsų sutoktinis iš užimtumo reikalų komiteto ir taip pat pasisakys to klausimu. Pone Badasarė, prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš pradėdamas norėčiau pasakyti štai ką tiesiog bendrai norėčiau pasakyti vieną dalyką apie įmonių socialinę atsakomybę. Komisijoje yra parengta naujoji strategija, kur yra nagrinėjamas įmonės, nagrinėjamas įmonių atskaitomumas ir atsakomybė. Į tai buvo susitelta todėl, kad įmonės turi labai didelį poveikį visuomeniai. Kaip mes ir girdėjome diskusijų metu prieš keletą savaičių, Įmonės turi prisimti socialinę atsakomybę. Ir čia atsiranda tarsi prieštara prieš e, tarp to, kas yra privaloma ir to, kas yra e, savanoriška. Bet aš nenorėčiau į tai žvelgti būtent taip. Žvelgiant į socialinės atsakomybės strategijas, manau, kad reikėtų dar prisiminti uh, E, visų šių diskusijų prieš istorę ir jų platesnį kontekstą panagrinėti. Manau, reikėtų daugiau žiūrėti į tokius veiksmus kaip į savanoriškus veiksmus. Ir taip pat turėtų būti sukūriamos galimybės dialogui, kurio metu būtų leidžiama įmonėms savanoriškų pagrindų imti socialinės atsakomybės veiksmų. Ir manau, kad reikėtų tą supriešinimą panaikinti. Turiu galvoje privalomų nuostatų prieš pastatymą savanoriškoms. Ir galbūt reikės sustiprinti ryšius tarp įmonės socialinės atsakomybės ir jų konkurencinių galimybių. Tačiau tai nereikš, kad jeigu bus reglamentuojama socialinė atsakomybė, tai bus to pačiu būdu padidintas įmonės konkurencingumas. Gali tai būti, bet nebūtinai. Tiesiog mes čia turime daugiau kalbėti apie bendras vertybės, kurios yra bendros įmonėms, visuomeniai. Ir įmonės tokiu būdu galėtų prisidėti prie įvairiausių socialinių uh, iššūkių, kurie dabar yra jaučiami visuomenėje. Tarkime, paimkime įmonę, kuri užsijama smulkiojų transportų ir jos transporto priemonės yra varomos biologiškai įrių kūrų arba gali būti ir kitų įmonių, kurios naudoja uh, ekologiškus produktus. Tai jau yra socialinės atsakomybės pavyzdžiai. Nieko labai ypatingo joms daryti tarsi nereikia. Ir tokie veiksmai visiškai neapsunkina įmonių konkuravimo su kitomis. Tad įmonių socialinė atsakomybė turėtų kaip tik parodyti, kokios įmonės vertybės yra apčiuopiama forma ir taip pat tai padidintų įmonės veiklos skaidrumą. Pastikėjimas tarp suinteresuotų pusių negali būti aukšto lygio, jeigu įmonės nesiremia tomis pačiomis vertybėmis kaip ir jų vartotojai ir visuomenė. Taigi socialinė atsakomybė galėtų padidinti įmonių skaidrumą, taip pat savireguliavimo procedūras. Ir visą tai atneštų įmonėms geresnę, sukurtų geresnę padėdį rinkoje. Taigi tokia priemonė, ilgalaikė priemonė padėtų įmonėms atliepti piliečių lūkesčiams. Taigi reikia turėti galvoje, kad daug socialinės atsakomybės aspektų negali be abejo būti laikomi vaistais nuo visų lygų, nes kiekviename sektoriuje, kiekvienoje rinkoje tos priemonės šiek tiek skiriasi bet e, manau, kad vienas iš svarbiausių klausimų dabar kylančių kolegoms yra būtent bi biurokratinės naštos išaugimas. Žinoma, kad jos reikėtų vengti. Įmonėms turėtų būti pakankamai lengva reguliuoti savo veiklą ir imti socialinės atsakomybės. Tiek yra kalbama mano pasiūlyme dėl įmonių skaidrumo. Kad įmonės turėtų susidaryti savidrausmės kodeksą, kurio laikytųsi ir tai būtų jau socialinės atsakomybės apraiška. Taip pat pasiūlyme yra vienas skyrius, kuriame yra kalbama apie pagrindinį viso šio pasiūlymo prioritetą tai yra smulkios ir vidutinės įmonės. 90 procentų Europoje yra smulkios ir vidutinės įmonės. Keista, bet tai tiesa. Dauguma tokių įmonių žino apie socialinę atsakomybę, jos imasi įvairių iniciatyvų, aktyviai prisiema savo socialinį vaidmenį. žinoma, tą daro ir didžiosios įmonės. Nors kalbant apie smulkesias įmonės, dar reikėtų pasakyti, kad vis tik ne visos taip elgesi, kai kurioms atrodo labai sunku prisimti socialinę atsakomybę. Gal tai yra daugiau bendras e, elgesys, bendras visoms įmonėms, tad reikėtų, kad kas nors pirmas parodytų gerą pavyzdį. Ir komisija be abejo turėtų parengti strategiją skirtą socialiniai atsakomybei ten atsižvelgdama į įmonių reik... poreikius. Reikėtų galbūt numatyti atskiras priemonės skirtas mikro įmonėms arba smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurios padėtų jas informuoti apie joms privalomą socialinę atsakomybę. Ir galima būtų padėti smulkioms ir vidutinėms įmonėms prisimti tokią atsakomybę. Komisija galėtų čia prisimti tarpininko vaidmenį. apie tai yra kalbama aiškinamajame memorandume. Bet noriu dar pakartoti, kad socialinė atsakomybė negali būti atsieta nuo ekonominių rezultatų, nors ji tapo ypatingai svarbi krizės sąlygomis. Tad mes turime visame kame siekti tvarumo. Ir įmonės neturėtų vien tik tai žinoti, kokia joms tenka atsakomybė, ko reikia visuomeniai, bet ir imtis aktyvių veiksmų, kad to pasiektų. Čia strategiškai svarbus vaidmuo tenka smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kadangi jos yra daug arčiau eilinių piliečių. Tad jos galbūt galėtų susivienyti ir kartu e, tuomet atitiktų įvairiausius aplinkosauginius reikalavimus, socialinius reikalavimus. Lapkričio 29 diena bus kitas mūsų posėdis, kitos diskusijos. Vyksta diena, tai tikiuosi jau tada turėsiu ir jūsų nuomonę. Ačiū kolegai Baldasarė, dabar kolega Hauvitas ir paskui kolega Tėvė. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pasikvietėt mane dalyvauti jūsų diskusijoje šiame komitete. Dėkuoju ponui Baltazarį už e, pristatymą. Prieš tai mes viens kito nelabai pažinom, bet kai pradėjom dirbti, labai gerai bendradarbiaujame tarpusavėje ir su mūsų sekretoriatais. Aš taip pat, gerbiamas pirmininkė, su dėlė pagarba noriu pasakyti, kad puikiai bendradarbiavę mūsų komitetai. Ši diskusija susideda iš daug skirtingų uh, E, perspektyvų. E, negalime kalbėti tik apie vieną kažkokį tai raštą, vieną dokumentą, dalyvauja visos parlamento tarnybos, todėl Mes turime dirbti įvairiapusiškai. Aš tikiuosi, kad tai atsispindės ir parlamento dar ir bus asmenime darbe. Aš noriu šiltai padėkoti ponui Baltasariu už darbą. Kadangi aš turiu grįžti į kitą komitetą greitai, stengsiuosi čia išbūti kiek tik galėsiu, nes noriu, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis ir dėkoju, kad mane pasikvietėte į diskusiją taip anksti. Aš matau, kad 18 ir 19 klausimus galėčiau aptarti kartu, jeigu jūs leisite. Norėčiau, kad į protokolą būtų pažymėta, kad visi parlamentarai žinotų, kad ponas Bartlesarė ir aš labai gerai sutarėme dėl pagrindinių jo pranešimo ir nuomonės momentų. Pavyzdžiui, naujas e, e apibrėžimas e, daugia sluoksnių platformų e, parama e, svarbus e, e suinteresuotų pusių vaidmuo devintoje pastraipoje. E, E, viešųjų pasitikėjimo priežiūrų e, e, studijų tyrimas, kaip dešimtojo pasraipo numatytas galimas kodeksas. Aš manau, kad visa tai yra labai geras dalykas. Mes neliepiame bendrovėms E, kaip e, jos turėtų kurti savo laisvanoriškus elgesio kodeksus. Mes tik tai pateikėme tam tikrą pasiūlymą apie tai, koks yra geras elgesio kodeksas. Manau, kad tai yra labai gera mintis. Aš manau, kad tai atitinka komisijos pasiūlymą. E, tik tai šiek tiek nelabai aišku, ką, ko iš įmonių mes norime. Kiek aš suprantu, ketinimai yra labai geri. Turime tik tai labai aiškiai pasakyti. Tikiuosi, kad tai būtų naudinga. Ponas Baltasari 17 pasraipo apie tai kalba. Aš norėčiau taip pat, kad į protokolą būtų parašyta, jog aš remiu jį dėl mažų ir vidutinių įmonių reglamento. Labai svarbu, kad visi šio komiteto nariai suprastų, jog mažos ir vidutinės įmonės tik todėl, kad jos neturi daug išteklių, e, e, CSR profesionalams ir panašiai, nereiškia, kad jos yra neatsakingos. Mes turim suprasti, kad uh, smulkaus verslo bendruomenės nariai turi tikėtis mūsų paramos. Užimtumo komitetas, kaip ir jūsų komitetas, mano, kad e, reikia sutikti ne tik su tuo, kas yra pasakyta 18 pastraipoje, bet ir su visomis kitomis idėjomis išsakytomis e, nuo 18 iki 23 pastraipose. Tai yra labai tvirtas pagrindas uh, E, gerinant e, e, mažų ir vidutinių įmonių paramą. Taip pat remiu pono Baltasario mintį, kad reikia išlaikyti mūsų nuostatas su atitinkančias tarptautiniams standartas 24-25 pasraipose apie tai kalbama. Be to, nuomonėje yra sakoma, kad reikia akcentuoti abipusę naudą e, verslui ir mažoms vidinėms įmonėms. Ir, ir e, kaip jau sakiau, E, turime kalbėti apie bendrovių e, laisvanoriškumą. Buvo rinktas labai geras projektas, komisija jį pateikė, aš jį remiu. Aš pats šiek tiek dalyvavau, kai kalbėjome apie e, atitinkamų bendruomenių kūrimą mano valstybėje ir mes remiame tokius pasiūlymus. Ir dėl tų pasiūlymų, kuriuos aš pateikiau šyrit ir kuriuos mes savo užimtumo komitete išsakome, aš keturis dalykus norėčiau sakyti. Pirmiausia, dėl 13 pastraipos kurioje yra kalbama apie pasaulinę lyderystę, kalbant apie skaidrumą, verslo aplinką, socialinę paramą, vyriausybių paramą, tvarumo išlaikymą. Labai gerai, kad apie tai kalbame. Aš norėčiau čia pasakyti, kad Europa šiuo metu nebėra tarptautinė pasaulinė lyderė. Nekvailinkim patys savęs ir nesakykim, kad esam tokie. Pagalvokim šiek tiek apie tai. Aš dalyvauju uh, rengiant daugelį įvairių e, procedūrų tarptautiniai e, atskaitos e, tarybai. Pastaruoju metu yra žengta nemažai svarbių žingsnių ir Barnie pasiūlymas dabar suteikia naujos, naujų galimybių, bet tai, kad Europa išlieka lyderė, tikrai su to negaliu sutikti. Indija įveda uh, privalomus reikalavimus bendrovėms, kad jos atsiskaitytų apie savo socialinę atskaitomybę. Kinija tą patį daro. E, Kinijos bendrovės daugiausia pateikia tokių ataskaitų. Malazijoje dabar, Pietų Afrikoje, Brazilijoje įvedamos tokios ataskaitos. Na ir gal devynios ES valstybės narės, pradedant Prancūziją, kuri maždaug prieš dešimt metų vidė tokį reikalavimą, e, turi nusistovėjusią poziciją apie tai ekonomikos nuostatus apie tai kalbama, prancūzijos teisėje tai yra numatyta. Aš noriu padėkoti šiam komitetui ir taip pat komisijos nariui Barnie. Danijos pozicija yra pati geriausia. Danai įvedė privalomą atsiskaitimą įmonėms ir net nevyriausybinės organizacijos tai daro. Ir e, įmestas principas arba e, laikais reikalavimo arba pasiteisini, kodėl ne. Jeigu bendrovė nusprendžia ataskaitos neteikti, turi paaiškinti, kodėl jį to nedaro. Pirmaisiais metais 92 procentai bendrovė atsiskaitė, o kitais metais 97 procentai Danijos bendrovių nusprendė pateikti ataskaitą. Danijoje šis įstatymas yra labai populiarus ir remiamas ir aš norėčiau, kad šio komiteto nariai pagalvotų apie Danijos patirtį ir pripažintų, kad tai yra gerai. Kaip ir su, panas Baltazaris sakė, mes nenorim biurokratijos nereikalingos ir per daug sudėtingų administracinių sistemų. Mes norime, kad viskas būtų paprasta, bet mes galime įmonių ataskaitose pažengti į priekį. Mes galime pasimokyti iš tarptautinės patirties. Ir komisijos nariui Barnie, kurį aš labai geriu šiuo klausimu, norėčiau vieną dalyką pasauti. pasakyti. Pasaulis po dešimties metų turbūt pereis prie integruoto atsiskaitimo. Ir ta idėja, kad tvarumas išliks, turės įtakos ir investicijoms, ir bendrovų gyvenimui, nes visą tai yra susijęs su finansinė pusė. Tai taps pasaulinė norma. Ir e, stambiausios ap, buhalternės apskaitos e, normas nustačiusios e, organizacijos E, dirba labai aktyviai. Yra 185 projektai kaip bandomieji vykdomi, juose dalyvauja ir Europos bendrovės. Ir aš norėčiau, kad ponas Barnie paremtų integruoto atsiskaitimo sistemą ir tada Europa galbūt įgautų daugiau lyderės vaidmens. Aš tikiuosi, kad šio komiteto ataskaitoje ir nuomonėje tai atsispindės. 15 ir 16 pastraipos susijusios su tuo. Aš noriu tik pakartoti tai, ką jau sakiau apie tai, kad reikia teisingai atkurti balansą. Ir aš grįžtu prie koalicijos atstovų. Vėlgi mes e, turėtume dar kartą pagalvoti apie tą žodį privalomas. E, komisijos narys ir mūsų kolegos turėtų apie tai pagalvoti. Tai, ką ponas Baltasarį šiandien sakė, e, kalbėdama žodžiu, yra arčiau mūsų norimos pozicijos. Aš žinau, kad jūsų komitetas renks pranešimą. Manau, kad dabar dar detalių nereikia. Aš noriu pagirti pono Baltazarį, kad jis nebando leistis į detalės kol kas dabar, bet e, turim galvoti, kaip sukursime palankes sąlygas teisės akto pasiūlymui gimti, kad jis būtų konstruktyviai parengtas visų suinteresuotų pusių. Du paskutiniai dalykai, ponė pirmininkė, dėl 26 pastraipos, kur yra kalbama apie tai, kad galiausiai tam e, tai nulems bendrovių eiga, raida. Žinoma, bendrovės pačios turi atlikti svarbiausią vaidmenį ir aš to nenuneiksiu ir nieko kito nesiūlysiu. Bet mes dar 2006 metais ir 2012 metais komisijos komunikatuose prašėme, kad būtų akcentuojamas e, daugelio e, suinteresuotų pusių vertinimas. Ir jeigu mes dabar to neberašysime, duosim negerą signalą komisijai. Panas Baldasar turėtų apie tai pagalvoti. Galiausiai dėl nuomonės, kaip ponas Baltasari puikiai žino ir dar bent vienas komisijos narys žino, pagrindiniai tarptautiniai standartai pastarojų metų ir ESBO gairės dėl tarptautinių bendrovių. Ir pagrindiniai tarptautinio judėjimo principai pastaraisiais metais buvo nustatyti jungtinių tautų susitarime dėl e, verslo ir žmogaus teisų pagrindinių principų. Baltasari nuomonėje apie tai dabar nėra kalbama. Ir Aš norėčiau labai, kad jūsų komitetas duotų tvirtą signalą šiems principams paremti. Ypač, kai kalbame apie Elgesio kodeksą, ponas Baltasaris apie jį kalbėjo. E, nuomonėje, e, kurią jūs rengėte, nuomonėje, kurią jūs rengėte, aš siūlysiu pakeitimą ir tų pagrindinių principų trečiasis ramsis yra nepaprastai svarbus. Kiekviena bendrovė, kiekvienas sektorius, kuris turi socialinės atsakomybės atskaitos sistemą, turi e, turėti skundimosi procedūrą taip pat. Apskundimo procedūrą jungtinės tautos taip parengė. Tarp kitko, jungtinėse tautose, tarptautinėje darbdavių organizacija, tarptautinėje presio prekybos rūmonėse ir kitose organizacijose buvo paremti šie principai Taigi jokių būdų šis pasiūlymas nėra nukreiptas prieš verslą, bet kaip ponas Baltasari labai teisingai pastebėjo, e, pagal šį dokumentą ES galės e, vadovautis tarptautinė praktika šioje srityje. Taigi mes remiam verslą ir žmogaus teisės ir aš paprašysiu, kad jis apie tai dar kartą pagalvotų. Jis gali nedvėjoti, kad aš jį tvirtai paremsiu e, pagrindiniuose šio pranešimo elementuose. Aš su juo bendradarbiausiu ir mielai išklausysiu gerbiamų kolegų šiame komitete nuomonių. Ačiū. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Taylor, bitte. Ačiū toliau, kolegė Taylor. Thank you, Chair. Dėkoju pirmininkė. Ir taip pat dėkoju ponui Baldazarė už jo pranešimo ir nuomonės pristatymą, ir taip pat ponui Hobitui už jo pristatymą. Čia yra keletas aspektų, kuriuos reikėtų akcentuoti, kalbėdami, kalbant apie įmonių socialinės atsakomybės strategija. Pirma, tai yra atskaitomybė ir skaidrumas. Tai yra labai svarbu. Ir taip pat naujosios įmonių socialinės atsakomybės apibrieštis, kurią siūlo komisija, yra tikrai labai gera, nes labai paprasta ir lengvai suprantama. Dar vienas svarbus aspektas, kurio reikėtų nepamiršti, tai kalbant apie finansinę e, atskaitomybę, tai yra dabartinės direktyvos tam, kad jos neprieštarautų esamoms. Nepamirškime, kad socialinė atsakomybė jau yra įgyvendinama didžiosiuose įmonėse, bet ne visose, tik tai 3 tūkstančiuose iš 42 tūkstančių, tai tikrai dar norma nėra pasiekta. Taip pat yra labai daug skirtumų tarp teikiamos informacijos. Dažnai informacija apie socialinę atsakomybę yra labai bendra, labai abstrakti ir kalba tik tai apie vieną aspektą, pavyzdžiui, socialinį aspektą arba aplinkosaugos aspektus. Ir tos informacijos tikrai nepakanka tam, kad būtų galima sustiprinti investuotojų pasitikėjimo. Taigi tokia informacija turėtų būti pateikiama sistemiškiau. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad visos visi įpareigojimai ir e, ataskaitos apie juos nesukurtų pernelik daug papildomos naštos įmonėms. Ir naujam principui turėtų pritarti pačios įmonės, tikėkime, kad jos tam, tai tam ir pritars. Ir vienas iš dalykų, apie kurį galėtų dar pagalvoti komisija, tai yra galbūt pereinamasis laikotarpis, kalbant apie finansinės ataskaitas. Ir reikėtų sudaryti galimybę įmonėms įgyvendinti vidinius pakeitimus savo sistemose prieš tai, kai jau joms reikės teikti ataskaitas apie savo veiklos tvarumą. Ir manau, kad tokiu būdu padėtume įmonėms ir taip pat jų būsimos ataskaitos būtų geresnės kokybės. Ir pabaigai norėčiau paantrinti ponui Baltazarė dėl jo išvardintų e, neiškumų ir nuogastavimų dėl smulkaus ir, vidut, e, smulkių ir vidutinių įmonių. Komisija paprastai laikosi to principo, kad mažieji pirmą Pirmiausia, mažos ir vidutinės įmonės e, dažnai netkreipia dėmesio savo kasdienėje veikloje į socialinę atsakomybę, tad reikėtų joms padėti tai padaryti. Dėkuoju ponui Baltazarui ir visiems kitiems kolegoms. Ateipite. Ačiū kolega Koferatis dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir pranešėjas, aš taip pat manau, kad aptarinėjame kaip tik dabar komisijos pasiūlymą, kuriuo bandoma nutraukti tam tikrą tendenciją pastarųjų metų, kuri lėmė tai, kad įmonių socialinės atsakomybės prisėmimo klausimų nebuvo nuveikta labai daug. Ji prisimama iki šiol labai vangiai. Kyla klausimas dėl to, ar visą tai turėtų vykti laisvanoriškų pagrindų, ar turėtų būti ir numatytos tam tikros taisyklės. Praktika yra tokia, kad įmonės prisimančios socialinę atsakomybę iš tiesų pateikia neblogų rezultatų, bet vis dėlto galima sukelti ir labai neigiamų pasiekmių, pavyzdžiui, užteršti jūras, kadangi laivai netitinka kai kurių reikalavimų arba, pavyzdžiui, nepaisant socialinės atsakomybės įsipareigojimų vis dėlto yra įdarbinami net ir vaikai. Tikrai tas sąrašas pažeidimų yra labai ilgas, aš visko neminėsiu, bet tikrai yra tokių nutikimų ir dėl to, aišku, nukenčia ir įmonių reputacija smarkiai. Tas įmonės skaudžiai nubaudžia pati rinka, bet ir tai yra teisinga, bet tai taip pat um, sukelia ir tam tikrą ilgai besivelkantį šleifą paskui jas. Um, ir nuo dešimtojo dešimtmečio maždaug jau yra ketinama į visus tos dalykus atižvelgti, be kita ko taip pat e, štai išleidus ir baltą knygą. Man atrodo, kad žengiama teisinga linkme. Nėra, aišku, užsimenama apie įsipareigojimus, bet yra konkretūs reikalavimai ir papildomos sąlygos ar aspektai, kurie yra suformuoluoti kiek glaušiau ir kur yra kreipiamas jau į pačias įmonės nes norima, kad vis dėlto tos priemonės būtų įpareigojamo pobūdžio, jeigu jų imasi įmonės. Dabar dėl kolegos Baldasarė pristatytų mums pasiūlymo elementų. Aš manyčiau, kad užimtumo reikalų komitetas e, neturėtų vėl visko apversti aukštinkojomis. Čia viena gal problema slypi pagrindinė susijusi su įmonių elgseną. Jeigu įmonė prisima priemonių dėl socialinės atsakomybės įsipareigojimų įgyvendinimo, tai tikrai negali būti patvirtinami modeliai, kurie būtų lik visiška antitezė to, kas čia siūloma. Tarkime pavyzdys, jeigu sunkiu metu, koks kad ir dabar yra daugeliui įmonių dabartinis metas, jeigu yra bandoma aukščiausio lygmens direktoriams numatyti nemažą atlyginimą, tikrai nemažą atlyginimą ir jeigu yra per daug išmokama premijų įvairių, bet tai turi neigiamos įtakos kitų darbuotojų atlyginimams, tada ta įmonė prisima tokį vidinės um, organizacijos struktūros modelį, kuris um, liudija visai ką kitą negu kad socialinė atsakomybė. Ir svarbiausia, kad viskas būtų skaidru ir turėtų būti juntamas vienodas poveikis visoms suinteresuotosioms šalims ar visiems suinteresuotiesiems veikėjams. Ir tas, aišku, pasakytina taip pat ir apie mokesčių politiką. Uh, Italijos, tarkime, įmonė, kuri nusprendžia, kad dalis svarbių jos e, funkcijų bus perkeliama į Niderlandus, kadangi čia yra mažiau ta veikla apmokestinama, tai jeigu tokiais kriterijais vadovaujasi įmonė ir nepaiso savo pačios įsipareigojimų įsisteigimo E, valstybei nariai, tai tada kyla klausimas, ar ta įmonė tikrai gali vadinti socialiai atsakinga įmonė. Aš manau, kad labai svarbu yra tai, ką nurodo kolega Baldasarė, pranešėjas. Jis sako, kad svarbu yra nebūtinai konkrečias nuostatas perimti socialinės atsakomybės, bet tiesiog atskleisti didžiąją dalį informacijos susijusios su, inform su įmonėmis, ypatingai su dideliais ir, koncernais. Ir tada aiškiai matyti, kokios sąsajos yra su įvairiais suinteresuotais veikėjais ir, ir ar iš tiesų yra įgyvendinami tie socialinės atsakomybės aspektai, ar apie juos tik daug ir gražiai kalbama, o galų gale jie vis dėlto paliekami nuo šalyje. turint mintį didžiasias įmonės, tikrai būtent taip reikėtų elgtis. O dėl visų kitų įmonių, dėl mažesnių sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, bet, bet e, didžiųjų koncernų atveju tikrai dar aktualu, aktualus tampa ir tiekėjų pagrindinių klausimas. Reikia numatyti tas sąsajas ir atskleisti su, su visais susijusiais veikėjais ar šalimis turi būti matoma, kaip yra suteikiamos sutartys dėl tiekimo. Ir viešųjų pirkimų srityje galbūt tą gali šiek tiek kontroliuoti, bet privačių įmonių kontekste jau tikrai tampa tą padaryti sudėtinga. Taigi jeigu kažkokios kitos įmonės yra susijusios kaip nors su ta E, stambia didžia, didžiaja įmonė, tada reikia žiūrėti, kaipgi elgtis iš tiesų ir kaip praktiškai yra veikiama, kokiu principo, principu laikomasi, o tada jau galima spręsti apie prisimtą socialinę atsakomybę jos įgyvendinimą. Man atrodo, tą ir siūlo pranešėjas. Ačiū kolegai Koferati ir dabar kolegė Tain. Ačiū pirmiausiai taip pat dėkoju abiems pranešėjams Man atrodo, kad svarbiausias punktas pranešime yra 26-asis, jis jau buvo minėtas. Čia pasakyta, kad pačios įmonės turėtų būti atsakingos už šių principų numatymą ir prisėmimą ir man atrodo, kad taip ir turėtų būti, nenumatant jokių bereikalingų reguliavimo mechanizmų, jeigu iš tiesų, pavyzdžiui, yra minimi aplinkai palankus produktai ir jų gamyba, tai tikriausiai pačios įmonės interesas yra būtent tokius produktus gaminti. Ir matyt, pačios įmonės norės nuveikti šitą daugiau negu tik e, pastarnauti aplinkos apsaugai ir gyvendinti socialinės apsaugos standartus. Galima, aišku, skirti įvairias premijas e, už tokią veiklą, bet nereikėtų eiti toliau negu tai. Mintis dėl to, kad rinka turėtų e, labiau atlyginti įmonėms už atsakomybės, socialinės atsakomybės principų įgyvendinimą, aišku, graži, bet tikriausiai toli nuo, nuo realybės, jeigu turėsime galvoje pirkėjus, vartotojus. Yra, aišku, kai kurių pirkėjų turtingiau gyvenančių, kurie galės sumokėti daugiau už produktą brangiau kainuojantį dėl to, kad įmonė laikosi socialinės atsakomybės principų, bet tikrai dauguma vartotojų to padaryti negalės. Ir bent jau mūsų žiniasklaidoje yra dabar plačiai aptariamas atvejis apie e, fabriką Pakistane, kur e, buvo gaminami drabužiai H&M drabužių parduotuvių tinklui. Čia e, mirė netgi 150 darbuotojų, nepaisant to, kad buvo labai garsiai kalbama apie įvairių standartų laikymasi. E, įvyko tiesiog gaisras, kuris, aišku, pas mus tikriausiai nebūtų galėjęs įvykti, ten tiesiog nebuvo laikytasi kai kurių saugumo reikalavimų. Ir e, jeigu tų geresnių taisyklių čia būtų buvę paisoma, tikriausiai būtų galima išvengti to, būtų buvę galima išvengti to, to gaisro ten. Tik garantijos dėl to vis tiek nėra ir, ir Europos atveju įvertinti situaciją tikriausiai irgi yra um, sunku, bet matyti iš anksto jau galime pasakyti, kad pas mus padėtis tikrai yra palankesnė negu kur nors Pakistane ar, ar kokioje Kinijoje. Uh, čia minimi pasiūlymai galbūt ir yra teisingi, bet man kyla klausimas, ar krizės akivaizdoje jie yra um, pagrysti, pateisinami. Daugelis mūsų įmonių tiesiog prarado konkurencingumą. ES e, labai nedaug jų tą konkurencingumą savo išsaugojo. Ir dabar mūsų pagrindinis e, tikslas turėtų būti tą konkurenciją paskatinti, o ne įvesti papildomus reikalavimus įpareigojimo pobūdžio uh, Mm, kurie tik padidins įmonių sąnaudas. Čia tikrai yra daug pasiūlymų, kurie sukels didelių išlaidų. Pavyzdžiui, dešimtam punkte komisija e, raginama e, rengti įsisamoninimo kampanijas viešuomenėje dėl, dėl socialinės atsakomybės principų taikymo svarbos. Yra E, siekiama taip pat panaikinti kriterijų žemiausios kainos, pagal kurį yra pasirenkamos prekės ar paslaugos viešuosiuose pirkimuose. Ir man atrodo, daugelis mūsų kolegų iš Švedijos, taip pat kolegė Lichtenberger jau ankstesnių diskusijų metu yra sakę, kad galima tiesiog paprasčiausiai sutartise įrašyti tą pageidaujamą kainą ar, ar pageidaujamą sąlygas ir tada žiūrėti, kokiegi bus pasiūlymai, kurių bus sulaukta. Taip pat yra numatyta ir kai kurių struktūrinių um, fondų panaudojimų galimybių šioje srityje. Bet jeigu prisiminsime diskusijas parlamente dėl struktūrinių fondų, dėl kitų fondų panaudojimų, panaudojimo, kiek čia daug ginčių kyla, tai mintis įtraukti nuorodą į struktūrinius fondus ir čia, man atrodo, nieko gera net neš. Čia tik tai tikriausiai kilnus ketinimai iš tos lypi. Toliau yra siūloma kažkaip ištirti Mm, įmonių veiklą socialinės apsaugos ar socialinių standartų laikymosi srityje. Mes jau metų metus iš tikrųjų siekiame tokio registro, kuris atspindėtų tai, bet tikriausiai dar ne vienerius metus užtruks, kol atitinkami įmonių registrai bus sukurti. O štai čia vėl siūloma, siūlomas tiesiog naujas duomenų bankas. Bet juk visa tai susijęs su išlaidomis, kažkas turi už tai apmokėti. Taip pat mažoms ir vidutinėms įmonėms um, praktinį vadovą siūloma išleisti. Viskas skamba gražiai, bet kas tam skirs finansavimą? Reikės juk ir komisijos darbuotojų, kurie tam skirs dėmesio, kad būtų e, kontroliuojama tai, kaip laikomasi čia įtvirtintų principų. Taigi tokie man klausimai kyla ir reikėtų tikrai gerai pagalvoti prieš rašant, ką nors į pranešimą, ar bus tam reikiamas finansavimas numatytas, ar bus įmanoma jį skirti nes panašu, kad e, čia visiškai nebuvo turėtos omenyje dėrybos dabar dėl e, dabartinio biudžeto, pavyzdžiui, artimiausiams ir artimiausiam laikotarpiui. Taigi problemų tikrai žvelgčiau. Ačiū kolegiai Tain, toliau ponė Nyblė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Baldasarį už pranešimo projekto teksto pristatymą ir parengimą. Ačiū kolegai Hauitui už visas įvadinės pastabas. Ir aš Kalbėsiu tikrai trumpai. Man atrodo, kad viena vieta yra pati svarbiausia tekste, tai yra 12 punktas, kur yra pabrėžiama tai, kad socialiniai ir, ir ekologiniai aspektai turėtų būti geriau įtraukiami į viešųjų pirkimų sistemą ir kad viešųjų, pir, viešieji pirkimai čia taip pat reikia, turėtų suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Tikriausiai nebereikia plėstis, kaip tai turėtų būti daroma, bet man atrodo, pats principas yra teisingas. Jeigu norime, kad būtų plačiau taikomi įmonių socialinės atsakomybės įsipareigojimai, nesukeliant papildomos biurokratinės naštos, ką jau minėjo ir ponė Tain, tai tikrai būtų galima per viešuosius pirkimus būtent paskatinti įmonių socialinę atsakomybę ir taip pat ekologiškesnę jų veiklą. O kita mano mintis ar kitas punktas, kuris čia atrodo svarbus, aišku, skaidrumas, be abejo, e, jokios bereikalingos biurokratijos, bet tas yra atspindėta ir ne vieną kartą pakartota ir, ir pranešimo tekste, kad neturėtų kilti naujų biurokratinių kliūčių. Taigi, kas dar, manau, yra gerai, yra tai, kad jūs sakote, jog įmonės neturėtų perimti valstybinę, valstybinio sektoriaus įmonių užduočių. Tai, man atrodo, taip pat labai svarbi linija, kurios turėtų laikytis mūsų komitetas ir jeigu ta linija ir toliau išliks, tai tikrai, manau, galite tikėtis komiteto paramos savo pranešimui. Ačiū ir dabar galutinis žodis pranešėjai ponui Baldasarė. Molto breviai. Ačiū, būrė pirmininkė. Labai dėkoju visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie diskusijos ir tikiuosi, kad dar daugiau prisidėsite. Kadangi manau, jog įmonių socialinė atsakomybė yra gana sudėtingas klausimas, tačiau jis kelia didelį susidomėjimą. Kalbėjote, sustoja kalbėti. Kilo techninių problemų su vertimu į vokiečių kalbą. Nesigirdi vertimo į vokiečių kalbą, galbūt technikai galėtų tuo pasirūpinti. Jeigu ką, aišku, galima trumpam persijungti į anglų kanalą, bet tikimės, kad problema greitai bus pašalinta. Ja, es geht wieder. Alles klar. Bitte. Bene. Ringrazio, dicevo, i Taigi dar kartą labai ačiū. Norėjau visiems kolegams padėkoti, ypač kolegai Havit, nes jo jau nebėra. Ar jūs girdite? Vėl vokiečių vertimą attingo. Čia problemos su kanalais tikriausiai jie susipainiojo, nes anglų kanale girdėjosi bulgarų kalba, dabar kažkas jau su vokiečių kalba. Taigi. Ja, ja. Jetzt habe ich wieder ja. Deutsch, ja? In Ordnung, ja? Pirmininkas, dabar jau girdžiu ausinėse vokiečių kalbą. Lik ir viskas gerai. Taip, taip, girdžiu, kalbant vokiškai. Taip staiga. Ja, ich höre Sie. Okay. Sie? Ja. Herr Kollege Baldassar, versuchen Sie es nochmal. Let's... Kollege Baldassare, pabandykime iš naujo. Ne. Posso? No? Nie. Again. It's always your German, Bulgarian, German, Bulgarian. E si sono interrotte le komunikacijoni in Germania. Atrodo, kad e, vokiečių e, kalba komunikacijos problemų kilo. Turbūt biudžeto problemos dėl to kaltas. Ar kolegos e, vokiečiai prieštarautų tam, kad mes toliau tiesiog klausytumėmės anglų kalbos tada? jeigu nėra vertimo į vokiečių kalbą. Jeigu ne, tuomet esame posėdį. Ačiū pirmininkė. Aš e, nenoriu, kad Vokietijos biudžeto problemos e, priversų sumažinti vertimo išlaidas. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiesiems kolegų goms. Prašyčiau atsiųsti e, raštų pasiūlymus dokumentui nes šis pasiūlymas e, sukėlė didelį susidomėjimą ir už parlamento ribų. Gal netgi didesnį negu pačiam parlamente. ES bendrovėms labai rūpi tai, ką mes čia darom. Taip pat dėkoju ponu Havitui iš tai, kad iš rytą atėjo ir pakalbėjo jums. Iš tiesų, šis klausimas yra labai aktualus bendrovių vaidmuo Mm, būtų pagerinamas, nesukuriant papildomos biurokratinės naštos, bet lygiai taip pat negalime leisti, kad bendrovės toliau pelnytųsi. E, Socialiniai tarsi e, socialinę naštą įmonės taip pat turi nešti ir tai yra svarbu. Bet ta našta neturi būti per didelė. Jei prisimenate, Prieš keltą metų buvo spaudos kampanija. Europos bendrovės e, įdarbino e, vaikus, naudojo vaikų darbą futbolo kamoliams gaminti arba avalinės gamybai. Tokie produktai tiesiog buvo nebeperkami ir žlugo prekyba, nes mūsų piliečiai Europoje apie tai galvoja ir supranta, kad bendrovės turi laikytis tam tikrų socialinių įsipareigojimų. Vakar žymi Italijos bendrovė rūbų mm, gamintoje darbdaviams išmokėjo po 6 tūkstančius eurų. E, už tai, kad e, tos bendrovės e, pagaminti drabužiai buvo labai gerai parduodami. Galbūt aš čia skambu šiek tiek globėjiškai, Bet turime suprasti, kad bendrovės privalo jausti atsakomybę, turi jaustis atsakingos už socialinius reikalus. Socialinės politikos, e, aplinkos apsaugos nuostatai turi būti įgyvendinami ir tai turi atsispindėti įmonių darbo sąlygose. Dėl kokios priežasties aš akcentuoju poreikį nesirinkti tik tai uh, mažiausią kainą siūlančios. Um, veikėjo viešuosiuose konkursuose. Austrija Felix anksčiau egzistavo, dabar ta bendrovė tapo Germanija Felix. Kai e, viešųjų konkursų dalyvių skaičius sumažėja 50 procentų ar panašiai, tai nukenčia darbuotojai, nes yra pasirenkamos bendrovės, kurios mažiausius atlyginimus moka, neretai darbina migrantus, kuriems mažiausia socialinė apsauga suteikiama, pasirenkamos pigiausios medžiagos, pigiausi produktai. E, ką daro Europos bendrovės? Mes e, norime padėti tiems, kurie uh, dirba atsakingai, kovojant su tais, kurie nori tik uždirbti pelną ir daugiau nieko. E, ir neretai tas pelnas yra uždirbamas pažeidžiant įstatymus. Didelė dalis viešųjų, tokių viešųjų konkursų e, pasireng, baigėsi teismuose, nes kai tik yra pradedami skaičiuoti e, konkursus laimėjusių bendrovių realūs kaštai, paaiškėja, kad tos bendrovės pažadų negali tenkinti. Mano pranešimo raudona gyja yra tokia. Bendrovės turi suprasti savo socialinį vaidmenį. Mes neįvedame privalomų nuostatų, bet norime sukurti sąlygas, kurios bendrovės, kurios elgesi atsakingai, e, leistų joms būti atlygintoms už tas pastangas. Mes turime parengti registratų bendrovių, kurios supranta, kokį vaidmenį jos atlieka visuomenėje. E, Jos supranta, kad subrangovų grandinė turi tenkinti tam tikrus standartus, turi naudoti vienokias ar kitokias medžiagas, laikytis darbo sutarčių nuostatų. Būtent aš turiu galvoje, kai kalbu apie įmonių socialinę atsakomybę. Įmonės, kurios e, pasipelno, gauna didelį pelną, gali pavyzdžiui statyti mokyklas e, kokiuose periferinėse salose. E, o galbūt už kelių kilometrų nuo gamyklos, kurioje dirba jo darbuotojai. Aš nenoriu per daug utopiškai skambėti, nenoriu, kad viskas atrodytų labai nerealu, bet nenoriu įvesti ir privalomų naujų nuostatų. Netam dabar laikas. Mano siekis - suteikti komisijai priemonės, e, kurios leistų padidinti įmonių informatumą apie jų vaidinamą ir galimą vaidinti socialinį vaidmenį. Europoje. Aš prašau kolegų atsiųsti savo pasiūlymus, kad mes galėtume peržiūrėti visus kolegų pageidavimus ir kas, kokių jie reikalavimų įmonėms turėtų. 17.30. Ačiū. 11.30 lapkričio 20. 9 dieną yra galutinis terminas teikti pakeitimus. Ir dabar baigiame nagrinėti šį klausimą ir perinam prie kito kolega Karimas dėl audito. Chairman, thank you. Pirmininkė, dėkui. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms mūsų komitete ir visiems kitiems nariams, kurie nepagailėjo laiko ir pastangų pateikti pasiūlymui pakeitimus Buvo pateikta pakeitimų tiek dėl direktyvos, tiek dėl reglamento pasiūlymų, kuriuos pirmininkė aš siūlyčiau svarstyti kartu. Sulaukėme daug pakeitimų abiems pranešimams, bet iš esmės jie mane tik padrasino. Matau, kad labai panašiai mastome ką galvojau aš, ruoždamas savo pasiūlymus, ir ką galvoja kolegos, pateikdami pasiūlymus. Tos mintis labai panašios. Daug principų kuriuos aš pateikiau, buvo arba priimti, arba buvo dar toliau išplėtoti. Ir aš tikiu, kad tas bendras mūsų tikslas kovoti su e, kylančiais iššūkiais audito srityje padės mums pasiekti gerą kompromisinį pasiūlymą, kuris po to taps labai geru diskusijiniu pagrindu taryboje. Tačiau yra keletas ryčių, kur dar reikės diskusijų prieš pasiekiant bendrą sutarimą. Mano nuomonė apie pateiktus pakeitimus yra tokia, kad dar penkiose srityse reikės diskusijų. Tai yra PRI e apibrieštis, taip pat audito ataskaitų e, vertinimas, neauditinės paslaugos, taip pat e, privalomo audito procedūros peržiūra ir taip pat teisinis pasiūlymo formatas. Ar tai turėtų būti reglamentas, ar direktyva, ar šių dviejų formų mišnys. Todėl, pirmininkė, aš norėčiau labai trumpai pakomentuoti šiuos aspektus ir pateiksiu savo pirminės mintis. Bet kadangi aš jau anksčiau esu kalbėjęs pakankamai ilgai pristatydama savo pasiūlymą, tai dabar persijungsiu į tą klausimo režimą ir jau mieliau norėčiau išklausyti kolegų e, komentarų dėl to, kodėl jie pateikė vienokius ar kitokius pakeitimus. Taigi, pirmą, noriu pasakyti, kad e, visuomenės interesų sritis yra ta vieta, kur reikalingas sutarimas tarp skirtingų politinių frakcijų interesų. Ir e, dėl to buvo siūloma išbraukti kai kurias investicijas, kai kurias e, institucijas teikiančias finansinės paslaugas iš tokios apibriešties. Ir aš pats tam tikrai pritarčiau, kad reikėtų kalbėti konkrečiai pasiūlyme. Ir aš mielai aptarsiu, kokia būtų nauda, jeigu į apibriežtį būtų įtrauktos tokios institucijos, bet žvelgdamas ir į ateitį norėčiau pakartoti tai, ką sakiau pristatydama savo pasiūlymą. Būtent, kad yra svarbu įsiekti nuoseklumo su kitais teisės aktais šioje srityje. Ir e, bu, buhalterijos direktyva mums būtų čia labai naudinga. Taip pat manau, kad būtų naudinga, jeigu kolegos vis tik tai pagrįstų savo pakeitimus. Anksčiau kalbėdamas stengiausi kalbėti aiškiai ir manau, kad mišri sistema, kurioje, kurie apima ir praktikus, ir institucijas priežiūros veikloje, padėtų užtikrinti kokybę mažosioms įmonėms ir taip pat būtų naudinga numatyti privalomus auditus. Tokiu būdu galėtume užtikrinti, kad kokybės standartai būtų aukštus, aukšti. Ir taip pat yra pateikta keletas pakeitimų direktyvos tekstui šioje srityje iš ponios Stein ir iš kolegės Nible. Ir aš tikiuosi, kad mes čia pasieksime susitarimo. Kalbant toliau, kalbant apie reglamentą, visų pirma, norėčiau pakalbėti apie audito ataskaitą. Čia iš tiesų nuomonės yra labai panašios, bet yra pateikta keletas pakeitimų, kuriuos norėčiau aptarti išsameu. Visų pirma, pirmininkas Leinė pateikė keletą pakeitimų dėl to, kad būtų įtraukti valdymo vertinimo rezultatai, valdymo ataskaitos. Ir aš suprantu, kodėl jis tokius pakeitimus pakeitė. Manau, kad tai, tie pasiūlymai kilo dėl bendrinių diskusijų, dėl mano minėtos direktyvos. Bet aš norėčiau išgirsti daugiau argumentų, kodėl reikėtų tokį punktą įtraukti. Taip pat H ir L punkte 22 straipsnė buvo pateikta pakeitimų. Dėl H straipos Nežinau, ar toks pakeitimas yra naudingas ir suteiktų informacijos suinteresuotams pusėms, ypač kalbant apie audito metodus. Manau, kad čia daugiau ta informacija būtų tiesiog šiaip įtraukiama į audito ataskaitas, bet ji nebūtų tokia neišvengiama reikalinga. O reikėtų numatyti tokią informaciją, kuri padėtų e, sustiprinti pasitikėjimą auditoriais. Ir dėl L pastraipos e, ten yra siūloma daugiau pasigilinti į santykio, į tai, kad būtų galima numatyti tam tikrus konkrečius santykius tekste. Ir čia aš norėčiau taip pat padiskutuoti su pakeitimo autoriu autoriumi ir galbūt mano teksto formuluotė taip pat galėtų atliepti jo nuogastavimams. Taip pat dėl neauditinių paslaugų. Čia keletas klausimų yra. Visų pirma, man atrodo, kad dėl dešimtos straipsnio struktūros iš esmės sutarėme, kad reikėtų įtraukti juodą į sąrašą tokių neauditinių paslaugų, kurių neturėtų teikti audito įmonės. Ir šio sąrašo turinys vis tik tai turėtų būti svarstomas bet man atrodo, kad ESPOS e, etikos kodeksas dera su mano pasiūlymu. Taip pat manau, kad reikėtų toliau padiskutuoti apie kai kurias paslaugas, ypatingai konsultacijas dėl mokesčių. Kai kuriuose pakeitimuose buvo siūloma uždrausti kai kurias paslaugas, ir šitos pakeitimus reikės labai atidžiai panagrinėti. Kalbant apie neauditinių paslaugų pirkimą, čia išiškėjo tam tikri nuomonių skirtumai. Alde frakcijos e, nariai siūlo renkti viešuosius pirkimus neauditinėms paslaugoms, o kiti siūlo numatyti kainos lubas. Vieni siūlo išsamesnę sistemą, pagal kurią būtų galima paraginti smulkesias tokių paslaugų teikėjas dalyvauti aktyviau pirkimuose. Ir aš suprantu ir vienų ir kitų logiką, bet nesu dar iki galo įsitikinęs, kad mes jau radome geriausią sprendimą šioje srityje. Tad norėčiau išgirsti kolegų nuomonės ir dėl šio punkto. Toliau dėl auditorių rotavimo, paskirimo ir atšaukimo. Čia taip pat yra nemažai pasiūlymų dėl to, kaip reikėtų visą tai gyventinti, kokia turėtų būti sistema ir manau, kad čia reikės mums ieškoti kompromiso. Kaip sakiau anksčiau, aš nepritariu komisijai dėl to, kad turėtų būti privaloma rotacija, pagal kurią ir pagal tokią procedūrą būtų skiriami auditoriai. Man atrodo, kad audito komitetai ir suinteresuotų pusių komitetai turėtų vertinti kiekvieną auditoriaus tinkamumą tokiams pareigoms eiti. Panašios nuomonės laikosi keletas kolegų iš šio komiteto, jie yra iš skirtingų frakcijų. Ir aš žinau, kad nemažai kolegų siūlo tokią rotaciją, bet e, siūlo skirtingą laikotarpį, kas, kas kiek laiko tokia rotacija turėtų vykti. Taigi reikės dar čia diskutuoti. Taigi dar vieno bendro sprendimo nesame radę, bet manau, kad pavyks mums rasti kompromisą ir esu pasirinkęs išklausyti visų pasiūlymų. Ir pabaigai labai trumpai dėl teisinio šio pasiūlymo formato. Tuo ir baigsiu. Aš norėčiau padėkoti poniai Tain ir ponui Stojanovui už labai drąsius pakeitimus išbraukti, apskritai panaikinti visą reglamentą. Ir taip pat dėkoju ponui pirmininkui už jūsų pasiūlymus dėl straipsnių perkelimo iš reglamento į direktyvą. Anksčiau jau esu sakęs, kad ne visada pritariu e, reglamento formatui daugelįje politinių sričių. Ir, kaip suprantu, nemažai kolegų taryboje taip pat laikosi panašios nuomonės. Taigi, aš tikrai esu pasirengęs remtis jūsų pateiktais pakeitimais ir e, manau, kad jeigu sutarsime komitete, galėsime perkelti daugelį jų į naująjį direktyvos tekstą. Ir pabaigai, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkoju Jums už skirtą laiką ir dėmesį šiam labai svarbiam pasiūlymui. Dėkoju. Danke, Herr Kollege Karim, Herr Kollege Masip, bitte. Masip. Tai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Karim. Mane iš tiesų padarė man iš tiesų padarė įspūdį jo nuveiktas darbas. Mano pakeitimai iš esmės yra e, skirti tam, kad parlamentas galėtų priimti Barnie pasiūlymą. Aš manau, kad jis yra geras ir būtinas. Ir mane stebina tai, kad tiek daug kolegų iš EPP, o tai yra pono Barnie politinė šeima, nori atsikratyti to pasiūlymo. Vieną po kitos straipsnius kritikuoja ir e, bando greičiau e, nieko nepriimti. Mano pasiūlymai yra labiau pragmatiško pobūdžio. Juose yra suteiktas daugiausia sultas dėmesys į Barnie pasiūlymo adaptavimą, išlaikant jo esmę. Norėčiau išskirti du dalykus. Kaip ponas Barnie pats sakė, auditas turi išlikti auditas. Vadinasi, auditorius turi e, kuo labiau priartėti prie e, siūlomo audituoti objekto. Ir lygiai taip pat aš galėčiau susiaurinti tą sritį, kad auditorius turi būti auditorius, jis nėra kažkoks tai konsultantas parduodantis auditavimo paslaugas. Jeigu eisim tuo keliu, mes e, iškelsim grėsmę audito kokybė ir nepriklausomybei. Manau, kad yra gyvybiškai svarbu išlaikyti e, neauditavimo paslaugų ribas kurias auditorius galėtų suteikti audituojamai klientui. Komisija siūlo 10 procentų skaičių. Aš siūlau 15 ir 20 procentų, jeigu e, kalbam apie jungtinį auditą. Aš e, manau, kad mano pasiūlymas yra gana inovatiškas, kalbant apie rotacinį periodą. Trijų rūšių kriterijai yra iškeliami. Rotacija būtų privaloma po septyniarių metų nebent būtų vykdomas jungtinis kreditas, bendras kredit, auditas, atsiprašau, ta atveju rotacija taptų privaloma po 12 metų. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad jungtinėme audite turi būti rotuojamos užduotys. Ir 17 metų uh, terminas būtų nustatytas 7 plus 5 plus 5, 7 rotacijai, plus 5, jeigu tai yra jungtinis auditas, plus dar 5, jeigu vyksta užduočių rotacija jungtinėme audite. Mano pasiūlyme yra numatyta, kad rotacija būtų privaloma, nes tai garantuoja auditoriaus nepriklausomybę ir užkerta kelią e, nereikalingam familiarumui tarp auditoriaus ir kliento. Ponas Karimas savo pranešime irgi apie tai kalba. Tačiau visų pirma, aš e, savo pasiūlymu suteikiu galimybę auditoriui, norinčiam vykdyti papildomus audito elementus per papildomą laiko tarpą, e, tokią galimybę tą daryti. Dėl to darbas netampa mažiau lankstus. Priešingai, auditorius bus lankstesnis ir galės dirbti su visomis auditavimo bendrovėmis, kurios e, turi tokias galimybės. Be to tai leistų audituojamoms bendrovėms sukaupti sektoriaus sektoriuose, kuriuos šiandien yra sunku prieiti. Taigi, mes eitume prieš tendenciją, kai e, nedaug bendrovių e, tiesiog pradeda kartu dirbti arba dirba su keturiomis E, bendrosiomis, stambiosiomis bendromis. Kolegos, jeigu mes dabar nedirbsime, jeigu mes nepradėsime esminės audito rinkos reformos dabar, mes e, pamatysime, kad pradings laisva konkurencija ir tik išliks nedaugelis audito ataskaitų, kuriuose mes negalėsime e, būti garantuoti, kad jos yra visiškai nepriklausomos Aš esu iš Ispanijos. Jos finansinė sistema e, dar prieš ketverius metus e, perėjo nuo 56 prie 16 bankų. Tragiška padėtis, sakyčiau. Ir Deloitte Espanija yra vienintelė faktiškai veikianti bendrovė Ispanijoje. Ir be to girdime Ispanijoje labai daug visokiausių dalykų apie tai, kokiu padarinių tai turės Europos lygmenių. Kai kurie iš tų padarinių bus labai rimti. Šią savaitę. E, turbūt nedaug kas pastebėjo, kad e, E, Asnaro vyriausybės vidaus reikalų ministras e, ponas Feres pasakė e, Madrido teisme, kad Deloitte neinformavo jos, čia buvo ministrė, apie juodasias skolas bankininkistės sistemoje. Aš net nežinau, kas čia yra teisus ar auditorius, ar ministrė, o galbūt buvusią ministrė e, atitokalo nuo realybės. Man tai kelia rimtą susirūpinimą, nors tai ne mano partijos reikalas, bet čia turėtume būti labai atidus. E, matome, kad juodoji skylė tarsi plinta bankininkystėje ES, o tarp kitko to banko auditorius irgi buvo Deloitte. Kolegos, jeigu mes audito rinkos iš esmės nereformuosime, uh, Mes, e, kaip jau matėme per finansų krizę, e, susidursime su konkurencijos toka. Ir neturėsime garantijų, kad audito ataskaitos yra iš tiesų nepriklausomas. Auditas turi būti nepriklausomas, auditas turi būti geras. Ir kolegos, kokybė kainuoja pinigus. Audito ataskaitos visuomet kainuoja labai brangiai. Bet jeigu mes to nedarysime, jeigu auditoriai E, negalės pateikti bendrovės realaus vaizdo, e, tai tada toks auditas apskritai nėra reikalingas. Taigi audito reforma išplaukia iš finansų rinkų reformų, kurią, kurias Europos parlamentas labai sėkmingai kartu su kitomis ES institucijomis skatina. Todėl mes turėtume skirti kur kas daugiau dėmesio e, tam, ką yra pasakyta ir daugiau dirbti turėtume. Kolega Bodu. Da, mulțumesc. După cum știți, avem uh, vreo 900 de amendamente. Ačiū. Jūs tikriausiai žinote, kad šiems dviems pasiūlymams buvo patikta net virš 900 pakeitimų ir mes dėl daugelio tikriausiai sutarsime su pranešėju, bet nepaisant to vis tiek dar išlieka keturios, penkios pagrindinių klausimų sritys, nors vėl iš, iš dalies tikriausiai pavyks išspręsti ir jas. Dėl tų keturių, penkių pagrindinių temų buvo patikta daugelio komiteto narių pakeitimų, kurie visiškai netitinka to, kas siūlo pranešėjas. Ir tas pasakytina apie visas frakcijas ir jų atstovus. Tai reiškia, kad labai išsiskiria frakcijų narių požiūriai, netgi frakcijų linijos kartais nebūtinai laikomasi. Na ir tai jau dabar leidžia numanyti, kad diskusija bus tikrai labai nirtinga ir arši dėl šių klausimų. Užsiminsiu apie tas keturias, penkias pagrindinės klausimus rytis, kurias ir kurių aptarimą ir pats akilai stebėsiu. E, kaip ir komisija numato, štai pirmiausia paslaugų apimtis e, grinai audito paslaugos, e, paskui nebūtinai privalomos ar, ar privalomos apskaityti paslaugos, jeigu norime apibriežti aiškiai tokių paslaugų pobūdį, turime tą daryti labai atsargiai. Daugelį paslaugų tikriausiai reikės perklasifikuoti, nes man atrodo, kad kartais eina kalba apie paslaugas, kurios yra susijusios su auditu, bet čia yra kalbama apie jas kaip apie kitos kategorijos paslaugas. Ir iš tikrųjų nelabai suprantu, ką čia galėtų duoti ribinis dydis ir jo numatymas, ribinė vertė toms auditų susijusioms paslaugoms, jeigu jos yra vykdomos audito įmonių. Man atrodo, čia net nereikėtų jų niekaip riboti, visiškai nenumatyti jokių slengščių. Jeigu, pavyzdžiui, įmonė pasiekia tą ribinę vertę, tada jau reiktų prašyti paslaugas atlikti trečiosios įmonės, kuriai gal vėl prireiks dar papildomų šešių mėnesių, kol jis įgilinsi visas sąskaitas savo kliento ir tai tikrai akivaizdus yra vilkinimas audito procedūros ir papildoma našta užsakovui. Tų nesusijusių su auditu paslaugų teikimas per įmonę, kuri yra įsisteigusi kitoje šalyje, yra dalykas, kurį aptariau su biuro nariais, su, su valdybų įmonių nariais, su, su, su kitais įmonių atstovais ir man atrodo geriausia būtų tas paslaugas traktuoti taip, kad būtent patiems būtų palikta teisė spręsti dėl to, ar tos auditų nesusijusios paslaugos turėtų būti vykdomos tos pačios audito įmonės ar ne. Nes neretai yra taip, kad kad yra kreipiamasi į, į kokią kitą įmonę dėl tokių paslaugų atlikimo, o ne į, ne į audituojančią įmonę. Ir tai yra visiškai normalus, įprastinis atvejis. Ir užsakovas čia turi visišką laisvę spręsti. Pačios įmonės turi galėti priimti tą sprendimą. Jos turi tiesiog užtikrinti tai, kad objektyviai būtų teikiamos tos paslaugos. Ir iš tiesų, man atrodo, perdėtas ir tas skirstimas, ar perspaustas tas skirstimas į audituojamas, neaudituojamas įmonės, nes nekokybė paslaugų yra problema. Man atrodo, auditas tikrai atliekamas kokybiškai, bet problemų kelia, ir čia man tikriausiai pritars ir kiti, pati koncentracija įmonių rinkoje. Yra keturios didžiosios įmonės, kurios labai stipriai rinką kontroliuoja ar, ar tiesiog pasidalyjusios tą rinką. Ir, ir tas sustelkimas įmonių atsiradęs dėl įvairių priežasčių istorinių. Kai kas atkreipė dėmesį į vieną komisijos pareiškimą, kai Andersen įmonė bankrutavo ir paskui pasigirdo pasiūlymų, kad ją perims kitos, kurios nors keturios tos didžiosios įmonės ar visos kartu. Na, bet tai jau praeitis. Bet problema išlieka. Iš tiesų, rinkos koncentracija čia yra labai didelė ir dėl to ir teikiu atitinkamus pakeitimus pranešėjui Sajadui, Sajadui Karimui už tai, kad manau, jog reikėtų atverti labiau audito rinką, kadangi dabartinėmis sąlygomis tiesiog net nėra galimybių aukti. Dėl rotacijos principo manau, kad jis nėra iš tikrųjų visas problemas išsprendžiantis mūsų ėjimas, bet kalbėjausi su daugeliu kolegų ir, ir tikiuosi, kad su pranešėju pavyks rasti kompromisą, sutarti dėl tam tikro laikotarpio, tam tikros trukmės ar keliarių metų trukmės. Yra įvairiausių pasiūlymų, netgi dėl 25 metų laikotarpio, pavyzdžiui. Bet aš dar kitomis progomis ir detaliau pakalbėsiu apie savo pasiūlymą. Manau, kad įmonė, kuri audituoja, ką nors turėtų turėti galimybę ir dalyvauti e, viešųjų pirkimų konkurse, nes į juos turėtų būti įtraukiamos visos įmonės, taip pat ir tos, kurios jau yra pasirašysios sutartį su audituosima įmonė. Toliau manau, kad reikėtų pasirinkti leisti valstybėms narėms ir įmonėms sistemą, kurią taiko auditos rytyje. Dėl tos bendros metinės finansinės atskaitomybės vykdymo. Toliau dar dėl pasiūlymo reglamentą paversti direktyvą, pateikiau ir savo ruoštų porą pakeitimų ir mačiau taip pat peržvelgęs ir kitų kolegų pasiūlymus, kad jie siūlo tą patį ir reglamentui ir direktyvai. Dėl to ir kelčiau klausimą, ar nebūtų galima. Ar nėra taip, kad dėl daugelio tų pasiūlymų, įskaitant ir manosius, būtų galima lygiai grečiai nuspręsti, dar ir bevykstant dėryboms taryboje. Aišku, stebint ir, ir tai, kas vyksta čia, parlamente. Man atrodo, ta galimybė egzistuoja ir ne tik taryboje, bet taip pat ir čia parlamente. Kolegės Tain ir kolegos Stojanovo pasiūlymą atitinkami yra padaryti, bet taip pat yra dar ir kitų kolegų pakeitimų. kur yra tik kartojamas tas pats pasiūlymas reglamentą paversti direktyvą. Tai man atrodo, tas yra bereikalingas darbas. Toliau, tikrai nepasisakau už pernelyg smarkų reglamentavimą šios ryties. Tai tikrai nebūtų protinga, ypač turint galvoje, kad pagrindinė ES įmonių problema yra konkurencingumas. Tenka konkuruoti su vadinamųjų BRIC šalių įmonėmis ir su jomis rungtyniauti, o papildomas reglamentavimas tik padidins sąnaudas, e, biurokratinės kliūtis numatys ir, ir tai sumažins pasitikėjimą rinkoms greičiausiai, kurio mums taip reikia. Ir jeigu mes per daug čia ką nors reguliuoti imsimės, tai tada įmonės tiesiog perkel savo veiklą į, pavyzdžiui, Kiniją. Taigi tiek iš mano pusės, ačiū pranešėjui. Ačiū kitiems kolegoms. Matau, kad vis dėlto tinkama linkme jau tikrai sukame. Ačiū. Dabar problema ta, kad mums liko tik 10 minučių posėdžiui. Aišku, keletą minučių galime pridėti tikriausiai. Nors problema yra aptarnėjama labai sudėtinga, tad mano pasiūlymas būtų arba būtų dabar tiesiog kiek įmanoma daugiau kolegų steigti žodį, dar kiek spėsime, o paskui atidėti diskusiją gruodžio mėnesiui, nes man atrodo, kad tikrai poreikis diskusijai akivaizdus ir paprastai tokiais atvejais tai būna, kad sausio mėnesį matyti ir nebus įmanoma balsuoti, o tik vasarį. Tuo labiau, kada reikia parengti kompromisinius pakeitimus, peržvelgus visus teiktus pasiūlymus. Tad tokią procedūrą siūlau dabar tęsti diskusiją, o paskui gruodžio mėnesį ir vėl įtraukti tą patį klausimą į darbo tvarkę, o tada jau galėsime panagrinėti kompromisinius pasiūlymus tikriausiai sausio mėnesį ir balsuoti anksčiausiai matyt galėsime vasario mėnesį. Aišku, iš anksto to numatyti negalėjome, tiesiog taip pakrypo diskusija ir man atrodo, kad laiko skirti reikia tokiam sudėtingam dokumentui. Toliau kalbės ponė Regner. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti ne per nelik ilgai, kad dar ir vienas kitas kolega po manęs galėtų pasisakyti. Aš išvelgčiau čia ne tik per nelik didelio reglamentavimo problemą, bet taip pat ir, pažiūrėjau, netinkamo reglamentavimo arba nepakankamo reguliavimo. Ir ta problema yra svarbi ir aktuali visiems. Štai matyti, kad parlamentarams ta problema tikrai rūpinės 900 ir daugiau pakeitimų buvo pateikta šiam pasiūlymui, šiam pranešimui. Galėčiau visiškai pritarti e, kolegai Dalgo, tad ir kalbėsiu trumpiau, tiesiog užsiminsiu apie vieną specifiškai Austrijai ir tikriausiai ir Vokietijai rūpimą aspektą, tai yra ta dualistinė sistema, kurią mes turime ir, ir kokios iš to išplaukia konkrečios problemos mums. Ir kalbu ne tik savo vardu, bet taip pat ir savo kolegos Bernardo Rapkai vardu. Jis taip pat savo ruoštų yra pateikęs pasiūlymų dėl reglamento nuostatų, dėl balso teisių. Ta sistema Austrijoje taikoma, o dar, dar smarkiau ir, ir intensyviau taip pat ir Vokietijoje. Jeigu kalbam apie šį pranešimą, visada reikia turėti omenyje, kad užsakovas tos e, galutinės metinės finansinės ataskaitos yra um, stebėtojų e, taryba. Ir ji taip pat ir vėliau jau tvirtina tą e, ataskaitą. Taip yra mūsų ūkio sistemoje įtvirtinta. Ir norėtųsi, kad patvirtinus šiuos pasiūlymus tą sistemą ir toliau būtų galima taikyti. Taigi metinė finansinė atskaitomybė ir toliau turėtų galėti tvirtinti e, stebėtojų e, taryba. Aišku, audito komitetą įsteigti turėtų būti numatoma galimybė, jeigu, pavyzdžiui, nėra stebėtojų tarybos. Bet neturėtų būti taip, kad stebėtojų tarybos, pavyzdžiui, nebelieka, nes, nes jį turi išlikti ir pagrindinė atsakomybė būtent tenka šiam valdymo organų įmonė. Taip sakau dėl to, kad, kad tikrai reikia atsižvelgti į skirtingą verslo struktūrą valstybėse narėse. Aišku, pats, pats turinys yra uh, šių pasiūlymų labai naudingas ir, ir reikia pastebėti, kad taip pat ir stebėtojų tarybos nariai gali labai reikšmingai prisidėti prie kokybiškos ataskaitos tvirtinimo. Be abejo, reikia pripažinti tą faktą, kad deleguotų teisės aktų šiam kontekste reikės, bet dar kartą pabrėžčiau tai, kad čia reikėtų išlaikyti reikiamą saiką. Ir kai kur reikės kai ką išbraukyti. Ir pabaigai labai asmeniška pastaba dar norėčiau padėkoti vertėjams vokiečių kabinoje, nes man susidarė įspūdis, kad šiandien tikrai kalbama labai daug išsamei apie labai sudėtingus dalykus ir vertėjai atliko tikrai puikų darbą. Ačiū toliau, ponė Tain. Ačiū. Pirmiausiai ačiū kolegai Karim už tai, kad jis taip puikiai sugrupavo pateiktus pakeitimus. Pone Karim, jūs mane vadinote labai drąse dėl to, kad siūlo apskritai atsisakyti reglamento, bet man atrodo, kad tai yra tiesiog atitinkantis padėti pasiūlymas. Aišku, einu prieš komisiją galbūt, nors mano manimu taip nėra per tuos trejus su pusę metų, kiek esu čia parlamento narė, matau, kad tokį pasiūlymą teikti yra būtina. Nes aš audito sritimi domiuosi jau tikrai ilgai, ilgiau negu kad egzistuoja šis pasiūlymas, man atrodo, jis buvo pateiktas prieš dviejus su pusę metų. Ir čia šiai sričiai skiriu tikrai labai daug dėmesio, daugiau gal negu bet kuriai kitai ir tikriausiai daug kas iš komiteto narių gal taip pat elgėsi. Ir esu susitikusi su daugeliu valstybių narių atstovais, tai gal irgi veikiau išimtis, ir nėra mano užduotis ginti valstybių narių interesus, mano užduotis yra tiesiog apginti suinteresuotų veikėjų interesus, bet visgi nei viena valstybė narė nenorėtų reglamento, nes nesvarbu ar, ar mažoms, ar vidutinėms įmonėms, ar, ar didesnėms įmonėms, ir taip pat ir audito įmonės, patį auditą atliekančios įmonės to nenori. Niekas nenori reglamento išskyrus pačią komisiją. Ir lygiai taip pat kaip ir ponas Budų, sakyčiau, kad jeigu pateikta 900 pakeitimų tokiai gan sausiai temai, dėl kurios politikų aistros tikrai neįsiplieskia paprastai, visgi matyti, kad komisijos pasiūlymas netinkamas ir kad tikrai net ir uh, frakcijos dėl to įvairios sutarė ir taip pat valstybės narės, kad reglamento nereikia. Taigi reikės dar išsamei apie, apie tai padiskutuoti. Norėčiau paraginti, pa, padrasinti kolegą pranešėją tos žingsnius ir, ir padaryti. Nesvarbu, kaip keisime e, pačią sistemą, visgi reikia viską e, reguliuoti direktyva, o ne reglamentu tikiuosi, kad dėl daugelio kompromisinių variantų susitarsime, bet reikėtų, kad viskas būtų tvarkoma per direktyvą būtent. Daugelie valstybių narių, ypač mažosiose, va, kaip tik jų interesus ir turėsiu dabar gal omenyje, tai aišku, neaktualu nei mano gimtai šaliai Vokietijai, nei Junktiniai karalystiai, kuri tikrai labai greitai perėmė į savo nacionalinę teisę šios direktyvos nuostatas, jei tai buvo svarbu. Taigi tik visai neseniai daugelį tų naujų valstybių narių, mažesnių valstybių narių įsigaliojo tos direktyvos nuostatos ir dar šalia to reikia taip pat ir reglamento paisyti ir stebėti, kiek reglamento e, nuostatos išstumė tas nacionalinės teisės um, nuostatas tose valstybėse narėse. O tai yra tik papildomas darbas ir taip pat sukuria tokia padėtis daugiau teisinio netikrumo. Tad nėra jokių argumentų dirbti toliau su reglamentu. Ir man regis ypač mes kaip Teisės reikalų komitetas tikrai turėtumėm tinkamai paisyti subsidiarumo principo ir elgtis griežtai, nusekliai, o ne vadovautis emocijomis ar dar kuo nes tikrai neaišku, kodėl reikėtų reglamento. Turint omeny, kad laiko jau tikrai lieka labai nedaug, dar pasisakysiu tiesiog dėl viešo intereso um, įmonių. Jau daugeliu atveju buvo apie jas kalbėta ir, ir Vokietijoje, pažiūrė, taip, kad didžiųjų įmonių iš tikrųjų yra nemažai, kadangi vidutinės įmonės, pavyzdžiui, pas mus e, yra laikomos e, tokiomis, kuriuose dirba iki 200 darbuotojų, net 250, kaip daug kur kitose valstybėse narėse. Ir susidūrus su, su krize tikrai nesusidarė joks burbulas dėl to, uh, viskas atitiko realybę ir todėl norėtumėm išsaugoti tą tvarką ir toliau. Kolegė Regner jau kalbėjo apie balso teisę. Ir, ir čia vėl mano žvilgsnis krypsta į mažasias valstybės narės. Mažų valstybių narių atstovai yra sakę, pavyzdžiui, kad tiesiog kitaip veikia mūsų birža, negu kad Frankfurto ar, ar, ar kitų vietų ir tikrai negalima tada čia visko ten, ten vieno to paties kurpaliaus. Vokietijoje, pažiūrėjau, tikrai labai daug šeimos įmonių ir, ir jos puikiai susigaudo um, savo veikloje, puikiai žino, kas yra geriausia įmonė, kas, kaip kas turi būti tvarkoma, ten šeima šimtų procentų valdo įmonę ir tikrai nėra reikalo uh, organizuoti auditą. Taigi į tą faktą taip pat reikėtų atsižvelgti į tas sėkmingai dirbančias šeimos įmonės, mažesnės įmonės ir neužkraukime jiems tos papildomos naštos privalomo audito, kas nieko naujo neatneš, nieko gero neduos, tik tai dešimtimis tūkstančių eurų e, padidins išlaidas, kadangi tiek paprašys audito įmonės už atliekamas funkcijas. Ir dėl rotacijos principo ekonomikos reikalų komitetas, kiek žinau, irgi jau tuo, disku, tuo klausimu diskutuoja. Yra siūloma 14-13 metų, paskui dar tam tikra plus 15 taisyklė, tada išeis gal 17 metų, nežinau, kaip sutarsime, jeigu šitaip ginčysimės dėl vienų metų laikotarpio ilgesnio ar trumpesnio laiko tarpo. Na, tuomet ir baigsiu gal. Pirmininkas dar ponui Gagan ir ponui Karim žodį suteiksiu, kadangi laikas spaudžia, o visi kiti kalbės kitą kartą, nes dar yra ir techninio pobūdžio kai kurių reikalų, kuriuos turim išspręsti. Tu, dauna konsideracijonė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti pastebėjimą. Visų pirma, pradėsiu nuo to, kas sakė kiti kolegos, ypatingai ponas Masip. Auditoriai turi turėti galimybę renkti nepriklausomus aukštos kokybės vertinimus. Ir tokią galimybę turi jiems ir suteikti direktyva. Ar direktyva, ar reglamentas čia turėtų būti, apie tai galėsime pasikalbėti dar gruodžio mėnesį bet aš turėčiau bendresnio pobūdžio pastebėjimą dėl tos pagrindinės problemos - finansinės krizės Europoje. Manau, reikėtų pasakyti, kad auditoriams reikia prisijimti dalį atsakomybės visoje šitoje situacijoje. Tarp 2007 ir 2009 metų jie savo klientams, bankams teikdavo teigiamas audito išvadas, kurios iš tikrųjų neatspindėjo tikrosios buvusios situacijos ir dėl to bankai patyrė labai didelių išlaidų, didelių nuostolų, nuostolių. Taigi audito įmonės negali būti laikomos vieninteliais kaltais be abejo, bet reikia pripažinti, kad jie netinkamai atliko jiems priklausiusias pareigas tuo metu. Ir dar vieną dalyką norėčiau pabrėžti. 10 straipsnio pakeitimai. 10 straipsnis kalba apie draudimą teikti paslaugas kitokias nei audim, audito paslaugos. Taip suformuluota, bet man atrodo, kad tikslas turi būti kitoks. Čia mes turėtume bandyti atskirti audito paslaugas nuo paramos ir konsultacinių paslaugų. Tas skirtumas yra labai svarbus tos įmonės, kurios atlieka teisės aktų nustatytą auditą didelėms įmonėms, negali teikti įmonių e, paslaugų dukterinėms įmonėms. O jeigu teikia paslaugas, tai jos turi būti tik tai audito paslaugos. Kitokių paslaugų jos teikti negali. Tai yra vienintelis būdas, kaip galėtume garantuoti, kad auditas ir vertinimas būtų objektivus ir nebūtų konfliktų, intereso konfliktų. Tai tą norėjau atkreipti dėmesį ir pranešėjo, ir visų kolegų. Nes tikrai gali būti, kad atsiras tokių interesų konfliktų. bus tokių audito įmonių, kurios norės suteikti aukštesnius reitingus savo klientams, negu kad objektyviai vertinant turėtų būti suteikiama. Ypatingai jeigu jie teiks kartu ir konsultacinės paslaugas tai pačiai įmoniai arba kitokią paramą verslui. Ir dėl to tokios dvi paslaugų rūšis turi būti atskirtos net jeigu jas vykdo ta pati audito įmonė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Karim. Pone pirmininkė, kiek mes laiko turim? Ne, tie, ar tie, kurie norėjo kalbėti, jau ir gavo progą pasisakyti? Ne, dar keturi pageidaujantis yra. Kalbėtojų sąraše ir diskusijas tęsime gruodžio mėnesį. Ir manau, kad tie, kurie kalbėjo, tai daugiau pateikė savo nuomonės santrauką. Tad tolesnės diskusijos dar vyks ateityje. Galbūt būtų netgi visai nebloga idėja pasilaikyti savo nuomonę iki gruodžio mėnesio ir jums. Ir baigti diskusijas dabar. Na, šis dokumentas buvo pakankamai jautrus nuo pat pradžių ir manau, kad tikrai visi turi turėti galimybę prisidėti prie jo prieš man, pasakant savo nuomonę, išklausius visų. Aš manau, kad procedūriškai taip ir būtų geriausia. Suteikti progą pasakyti visiems. Taip, puiku. Tuomet įtrauksime šitą klausimą į darbo tvarkę gruodžio mėnesį. Dabar pereinu prie 24 punkto, subsidarumo principas, yra trys nuomonės. Taip pat kiti klausimai, ar yra kitų klausimų, tuomet aš jums turiu šitą pasakyti. Šią popietę bus tarp parlamentinis susitikimas dėl Europos pardavimų teisės. Jisai prasidės trečią valandą, baigsis pusę septynių, o kitas posėdis mūsų vyks gruodžio 17 dieną ir gruodžio 18 dieną. Dėkoju.